So, shall we start, dear colleagues, good morning. Kolegos, pradėkime posėdį. Labas rytas. O kodėl aš nieko negirdžiu? Visų pirma, noriu padaryti keletą pranešimų apie koordinatorių priimtus sprendimus vakar. Visų pirma, pranešimas dėl pasiūlymo sustabdyti tam tikrų muitų taikymą autonominėse regionuose Madeiroje ir Azorose. Jūs paskirtas pirmininkiai. Antra, nuomonės dėl pasiūlymų patvirtinti tarybos reglamentą, kuris pakeičia reglamentą nustatantį E, specialias priemonės dėl tokiausiams regionams paskirtas EPP frakcijai. Antra. Regi nuomonė dėl finansinių metų biudžeto vykdymo patvirtinimo 2008 metų trečiasis skirsnis komisija paskirtas EPP frakcijai. Pranešimo projektas dėl Europos investicijų banko metinės ataskaitos 2008 metų Pranešėjas Tamas Deutsch, EPP. Pranešimas dėl bendrijos finansinių interesų, kovos su sukčiavimu, metinė ataskaita 2008 metai, EPP. Atsiprašau. EPP. Pranešimas dėl naujų įvykių viešuosiuose pirkimuose, pranešėjas Hait Rur, Europos konservatoriai ir reformatoriai. Gal kalbant apie klausimus e, naujasiams komisaras, priedo patvirtinimo galtinis terminas yra lapkričio 5 diena, 12 valanda Delegacijos, delegacijų siuntimas yra patvirtintas. Viešai klausimai. Sutarta dėl dviejų ir dėl trijų klausimų 2020 metais. Pirmiausia, siekiant geresnių rezultatų sanglaudos politikoje EPP miesto plėtros politika, žalieji, ALDE ir AKR pasiūlymas. Neformali darbo grupė, kurias sudaro iš EPP ir socialistų bus sukurta. E, visi sprendimai bus priimti regi komitete frakcijos praneš savo, apie savo pra, atstovus sekretoriatui kaip galima greičiau. Kalbant apie tyrimus, frakcijos dar gali pateikti pasiūlymus sekretoriatui iki savaitės pabaigos. Ir sprendimas bus priimtas gruodžio mėnesį, vėliausiai gruodžio mėnesį. Taigi dabar grįžtame prie darbo tarkės. Atsiprašau, pirmininkė, galbūt nesupratau teisingai, bet pranešėjas dėl nuomonės, dėl Europos investicijų banko metinės ataskaitos yra paskirtas socialistų ir demokratų frakcijai. Ne, taip, taip, jis paskirtas socialistams ir demokratams. Dabar pereikime prie darbo atvarkės. Septintas klausimas bus aptartas, jeigu turėsime laiko po balsavimo. Labas rytas, kolegos, pirmininkė. Delegacija vyksanti į Prancūziją vyks E, bus skirta tyriamiesiams. Dėl delegacijų į Prancūziją pagal EPP pasiūlymą kartu su žaliaisiais, žaliųjų pasiūlymais bus derinama, ar tinka toks sprendimas? Ačiū pirmininkė. Noriu patikslinti. Reikėtų pamatyti pasiūlymą ant popieriaus. E, tekste atrodo viskas yra gerai Antras dalykas, delegacijos paskirimas yra teisingas, bet EPP pateikė pasiūlymą, koordinatoriai padiskutavo ir galų gale buvo padaryta išvada. Man atrodo, kad delegacijos nėra politinių frakcijų sprendimas. Man atrodo, mes padiskutavome gerai, susime delegacijas į tas šalis, tai nėra politinis sprendimas galų gale, tai yra komiteto koordinatorių sprendimas. Periname prie balsavimo, ar ne? norėčiau pabrėžti, kad dirbsime kartu rengdami programą šiai kelioniai. Tai darys koordinatoriai, mes tai aptarėme ir čia mums nereikia apie tai kalbėti. Man atrodo, visi pritarėte, ar ne? Taigi periname prie balsavimo. Kaip sakiau anksčiau, septintas klausimas atidedamas ir bus aptartas po balsavimo. Pirmiausia, pasitikrinkite, ar veikia jūsų balsavimo kortelės. it does work. So we open the vote. If everybody has put the, the, the card, we open. Everybody If everybody has inserted the card. Prašom įdėti korteles ir išbandykime. Balsuojame. So it seems to be everything is okay. Atrodo, kad viskas gerai. Sorry? Ah, the voting list is not the voting. Okay. Yes, we, we wait, we wait a minute until. Turime palaukti šiek tiek, kol bus išdalintas EPP balsavimo sąrašas.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 parlamento narys ir neturi balsavimo kortelės. Tai aš turėsiu balsuoti pakeldamas ranką. E, jeigu laikysite ranką horizontaliai, tai suprasime, kad jūs susilaikote, o kitais atvejais aukštyn žemyn. Okay. Okay, so, <laughs> tai pradedame Aštuntas klausimas - specialiai skirtų bendruomenių būstų darbų tinkamumas finansuoti. Dvyliktasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Jeigu patvirtinta, tai tada 13, 14, 15 atkrenta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečias pakeitimas atkrenta. Atsiprašau. Kas už trečiąjį? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas ir penktas pakeitimai dėl jų balsuojame kartu, nes jie yra identiški, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas kas susilaikė, patvirtintas. Septintasis pakeitimas atkrenta. Aštuntasis atkrenta. Aštuntasis. Balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Pirmasis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Devintasis. Kas už? Jeigu aštuntas pakeitimas būtų patvirtintas, jis atkristų. Turime balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaiko. At, atmestas. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Trisdešimt aštuoni balsavo, trisdešimt keturi už, trys prieš, vienas susilaikė. Pranešimas patvirtintas, labai ačiū. Sveikiname pono pranešėją. Toliau. Nuomonė dėl pasiūlymo tarybos sprendimui dėl Europos savanoriškos veiklos metų. So, shall we proceed to amendment? Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Aštuonioliktas pakeitimas. Už prieš, susilaikę, patvirtinta. Devinioliktasis pakeitimas dalimis, pirmoji dalis. Kas už? Ne, sako pirmininkas. Taigi pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Ne? Vis tik tai atmestas, sako pirmininkas. Septintasis pakeitimas atkrenta. Dvidešimtasis. Už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Aštuntasis dalimis vėl pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Antroji dalis. Už. Prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. Balsuosime elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pakeitimas yra atmestas. 21 pakeitimas už prieš, susilaikė, priimtas. E, 12 atkrenta, 13 už, prieš, susilaikė, e, patvirtintas, 14 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 25 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 26 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 9 ir 27 ir vienodi balsuojame kartu dėl jų, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas, kaip ir matote. Aiškiai. Dėl 28 balsuojame kas už, prieš, susilaikė. Man regis vėl reikia pasitikrinti balsuojant elektroniniu būdu. Pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. Pakeitimas patvirtintas. 29 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 30. Už. Prieš susilaikė, atmestas. Dešimtasis. Už. Prieš. Priimtas. Vienuoliktasis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Trisdešimt pirmasis. Atsiimtas. Pirmasis. Kas už? Prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas. Dvyliktasis. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 13 e, su žodiniu pakeitimu. Matote tai e, sąraše, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 14 už, prieš, priimtas. 15 už, prieš, susilaikė, priimtas. Antras už, prieš, susilaikė, atmestas. Ar norite pasitikrinti? Gerai. Pradedame balsuoti. Baigiame. Pakeitimas yra atmestas. Šešioliktasis pakeitimas už prieš susilaikę atmestas. Septynioliktasis už prieš susilaikę priimtas. Trečias pakeitimas atkrenta. Ketvirtas už prieš Susilaikė? Reikia pasitikrinti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pakeitimas yra priimtas. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Ar jau visi balsavote? Gerai. Taigi nuomonės projektas yra patvirtintas. 38 balsavus už, vienam prieš, dviem susilaikius. Sveikinu nuomonės pranešėją. Na, o dabar norėčiau steikti žodį ponui Kirilovui, bet jo kol kas nėra. Ten.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 Taigi pradedame. Ar visi turite išdalintą pristatymą? Atrodo, kad taip. Pirmiausia, norėčiau pristatyti poną Peterį Melbį ir suteikti jums žodį. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą atvykti į naują regį komitetą ir pristatyti ESPON programą. Ketinu papasakoti Jums šiek tiek, kas vyksta pagal šią programą, kokį vaidmenį mes vaidiname struktūrinių fondų aplinkoje, pateikdami faktus apie regionų plėtrą Europos teritorijoje papasakos šiek tiek apie mūsų misiją ir taip pat apie programos prioritetus ir pasiektą pažangą. Po to šiek tiek pakalbėsiu apie kai kuriuos pavyzdžius, kaip atrodo mūsų programos rezultatai ir pateiksiu galbūt ne išvadas, o pamastymus pabaigai apie bendradavimą ateimąsi duomenimis E, galbūt kokie, kokius duomenis ESPAN galėtų teikti jums ir apie ESPAN programos ateitį. Visų pirma, mus finansuoja struktūrinių fondų lėšos Europos Sąjungos teritorinio bendradavimo tiksle. Mes padedame plėtoti politiką ir teikiamą faktus apie perspektyvas, tendencijas ir politikos veiksmų poveikį regionams ir jų plėtrai. Mūsų misija yra pateikti palyginamąją informaciją ir ypač atskleisti potencialą plėtrai įvairiose Europos dalise. Mūsų biudžetas yra 47 milijonai eurų, iš kurių 75 procentai yra iš struktūrinių fondų, o likusios lėšos yra pateikiamos valstybių narių. Iš tiesų, programai dalyvauja 27 valstybės narės ir 4 valstybės partnerės. Ir e, man atrodo, mūsų programoje dalyvauja daugiausia šalių. Ir matote ekranuose Keturios partnerės yra Šveicarija, Liechtensteinas, Islandija. Mes e, įgyvendome penkis prioritetus. Svarbiausias yra taikomieji tyrimai, siekiant geriau suprasti Europos teritorijos dinamiką. Turime šešis vykstančius projektus, kaip matote, mes dėmesio daug skiriame miestams, urbanistiniams dariniams, ypač kai kalbam apie jų funkcijas, nes mes manome, kad tai yra vienas svarbiausių elementų apibrėžiant ir kuriant strategijas ateičiai, taip pat e, analizuojame plėtros galimybės įvairiose kaimo vietovėse, atsižvelgiant į tai, kad kaimo vietovės Europoje yra labai skirtingos. E, demografija, migraciniai srautai taip pat yra E, vienas iš taikomųjų projektų. Energetikos kainų kilimas taip pat yra svarbus. E, jis buvo svarbus prieš metus, pusantrų metų ir jo poveikis regioninėms ekonomikoms taip pat yra tyrinėjimas. E, teritorinis poveikį vertinimas ir politikos e, poveikis teritorijoms, taip pat klimato kaita ir jos, jos poveikis teritorijų plėtrai taip pat analizuojami. Taip pat e, rengiami 11 naujų projektų, paskelbti e, šie projektai ir teritorinės galtinės terminai jau baigsis kitą mėnesį. Matote, kokie yra svarbiausia terminai, kokios yra temos apskritai. Ir tie klausimai, kurie bus analizuojami ir kuriems rangovai bus parinkti šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje. Kai kurie svarbiausių dalykų, dalykų tai yra regionų ir miestų patrauklumas, teritorijų panaudojimas, teritorijų bendradarbiavimas, kuriant politikos priemonės, kuriant didesnius funkcionalius e, regionus, pavyzdžiui, kaip Baltijos regionas, prieinamumas regioninių ir vietinių mastų ir pateiksiu Jums keletą vėliau žemėlapių apie tai. Antriniai augimo poliai teritorijų plėtroje. Kalbėsime apie specifinės teritorijos, kurios paminėtos e, sutartyje, kurią vakar pasirašė Čekijos prezidentas, kuri jau ratifikuota dabar turbūt pametate kelias e, specifinės teritorijos, kurios susijusios su e, teritorinė sanglauda, pavyzdžiui, menkai apgyvendintos kalnų, e, teritorijos kalnų regionai. Mes bandome skurti tam tikrą europinį informacijos lygmenį apie šias, šios regionus. Informacija ir žinių ekonomika kontinentinės teritorinės struktūros. Čia mes bandome žiūrėti į Europą pasauliniu mastu ir palyginti Europos teritorijas su kitais pasaulio kontinentais. Jau turime, turėjome vieną projektą ankstesnėje programoje skirtą šiai temai, o dabar bandome pagilinti šios tyrimus. Bendrosios paslaugos, Europos jūros ir teritorinė plėtra žvelgiant į veiklą jūrose, vandenyje ir žemėje. Tai yra tolesni žingsniai skirti poveikio vertinimo, poveikio regionams vertinimui, bandant uh, apibendrinti Europos direktyvų poveikį teritorijoms. Tai yra viena iš svarbiausių idėjų šioje temoje. Uh, Visos šios temos yra apibrėžtos valstybių narių ir komisijos visų dalyvaujančių pusių ESPON programoje. Taip pat turime elementų, kurie ateina iš apačios, tai yra svarbiausia yra bandymai pasinaudoti tuo europiniu informacijos lygiu konkrečiose projektuose kartu su suinteresuotomis šalimis ir mes prašome partnerių pateikti savo nuomonę, kur norima įtraukti į, į, į savo veiklą europinę dimensiją. Turime vykstančių projektų su įvairiais partneriais, kur dalyvauja regionai, valstybės narės ir čia matote šioje skaidrėje, kad daug dėmesio skiriame aglomeracinėms ekonomikoms, kur paminėtas Lyonas, Dublinas, Barcelona. Taip pat svarstame salų klausimus. Čia dalyvauja Graikijos ekonomikos ir finansų ministerija ir Trečias aspektas tai yra bandymas sukurti metropolinės erdves, kurios galėtų konkuruoti su kitomis metropolijomis, kad atsirastų policentrinė struktūra. Čia kalbame apie Luksemburgą, Vokietiją, Prancūziją ir Šveicariją. Taip pat yra projektas, kur bandoma geriau suprasti kodėl kai kurie konvergenciniai regionai patiria susilaukia sėkmės, o kiti ne. Mes naudojame erdvės scenarijus, bandydami visą ką suvokti siauresnėme kontekste Barcelonos, Turino e, erdvėje ir kiti projektai, kurios vykdo ministerijos. Na, visa tai yra skirta tam, kad galima būtų sudominti procesais vykstančiais iš apačios ir pateikti suinteresuotoms šalims tikslinę analizę, kad galėtume pateikti europinę perspektyvą jiems patiems ir e, tokią analitinę šių tyrimų dalį finansuoja ESPON. Turime taip pat keletą naujų tikslinių analizių, kurios bus pradėtos greitų laikų. Šiuo metu esame paskelbę konkursus e, pareikšti susidomėjimą kai kuriais projektais ir girdime jau, kad yra didelis susidomėjimas iš regionų pusės, regionų ir miestų pusės. Taigi tikime susilaukti nemažai paraiškų. Taip pat mūsų vaidmuo yra ir mokslinės programos kontekste. Būtent mokslininkai atlieka analizę kartu su privačiais partneriais, su tais partneriais, kurie atlieka tuos konkrečius tyrimus ir analizę. Taigi mes sukūrėme ir tam tikrą mokslinę platformą, kurią stengiamės dokumentuoti ir kurti platformą teritoriniam mokslui Europinių lygių. Vienas svarbiausių klausimų šiame procese yra ESPON duomenų bazė. Mes e, sukūrėme daug rodiklių, daug daugiau negu pateikė Eurostatas. Ir mes tos rodiklius teikiame per savo tinklavietę, pateikėme įvairias e, kompiuterinės priemonės, kurios gali padėti kurti šį, šią platformą, teritorinį mokslą, taip sakant, europinių lygių. Turiu paminėti dar vieną projektą, kur teritoriniai rodikliai yra labai svarbus, kad būtų galima iš tikrųjų juos sukurti. Taigi, šis projektas yra dar e, skelbiamas iki 11 lapkričio. Kitas aspektas yra kapitalizacija. Mes esame paskelbę nemažai publikacijų. Mes dirbame teritorinių stebėjimų dokumentus rengdami, tai yra nedideli dokumentai, maždaug po 20 puslapių su žemėlapiais, yra skirti konkrečioms auditorijoms man atrodo, ir šiam komitetui galėtų būti įdomu. E, šie dokumentai aš galėčiau jums juos pateikti. Taip pat e, rengiame sintetinės ataskaitas maždaug šimto puslapių apimties, kur stengiamės pateikti informaciją politikos kuriejams apie pagrindinius pokyčius, pagrindinius duomenys, kuriuos išryškina mūsų tyrimai. Na ir pagaliau galiu paminėti ESPAN programos decentralizuotą struktūrą. Tai yra, kiekvienoje šalyje yra kontaktiniai taškai ir vienintelė šalis, kuri tokio neturi, tai yra Liechtensteinas. Jai čia padeda Šveicarija. Taigi turime 30 kontaktinių punktų, kurie stengiasi transnacionalinėme kontekste pasinaudoti įvairių projektų rezultatais. Taigi, rezumuojant šią trumpą informaciją apie tai, kam yra skirta šį programą, galiu pasakyti, kad mes maždaug esame pusiaukelėje, galbūt šiek tiek toliau. Ir kitų metų vasarą galėsiu pateikti Jums apžvalgą apie įvairią veiklą, kuri įvykdyta nuo programos pradžios iki 13 metų. Na ir Taip pat mes analizuojame suinteresuotų šalių susidomėjimą ir toks antras svarstymas yra numatytas kitais metais. Tikiuosi pritarsite, kad galėtume integruoti e, į šią peržiūrą ir šio komiteto narius, kad galėtume paskatinti politinį susidomėjimą tokiems dalykams, kuriuos reikėtų toliau dar patirinėti ESPON programoje. Taigi galbūt kitų metų viduryje mes jūs kreipsime šiuo klausimu. Taigi aš daug kalbėjau apie tai, kas yra ESPAN programa, bet apie norėjau šiek tiek jums pademonstruoti. Na tai yra tik tai dalis visų rezultatų. Pirmiausia, padem, parodysiu vieną skaidrę, kuri yra labai sudėtinga kartografinė prasme. Čia parodyta Europa kairėje, taip kaip jie atrodo jeigu kiekvienam regionui sudėksime tam tikrą proporcingą svorį pagal gyventojų skaičių. Dešinėje pusėje toks pat žemėlapis pagal BVP vienam gyventojui. Jeigu Europa būtų visiškai subalansuota ir visi turėtų vienodas sąlygas, tai pamatytume įprastą Europos žemėlapį. Taigi matote, kokie yra tam tikri disbalansai Europos teritorijoje. Susidurėme su daugeliu iššūkių ir problemų, apie kuriuos jūs tikriausiai žinote. Ir tikrai visos tos problemos yra susijusios su teritoriniais aspektais ir daro poveikį įvairioms Europos dalims bei miestams. Nebejotinai, ekonomikos plėtra ir dabartinis ūkio nuopolis kita vertus jau rodo, kad krize traukiasi, po truputį <clears throat> padėtis gerėja, bet dar praeis porą metų, kol pasieksime normalesnę padėtį ir todėl nebejotinai teritorijoms tai turės poveikį, nes atskiruose teritorijose matomai daugiau užsidarys įmonių negu kitose. Dar vienas veiksnys tai yra spartėjanti globalizacija. Į šį veiksnį būtina atsižvelgti ir manau, kad mūsų laukia laikotarpis, kai pasaulio ekonomikoje įsitvirtins Azijos valstybės, jos taps dominuojančia jėga. Dar kitas regioninės plėtros aspektas yra tas, kad nebegalima apsiriboti vien tik savo teritoriją ir reikia į viską žvelgti ir viską analizuoti, atsižvelgiant į kur kas platesnį kontekstą, kuris įvairovės požiūrių yra labai turtingas. Dar vienas svarbus dalykas tai klimato kaita, nes nebejotinai ir jos įtakoje atsiranda naujų galimybių visada kalbama paprastai apie neigiamą klimato kaitos poveikį, bet yra tam tikrų ir teigiamų dalykų, kurių nereikėtų pamiršti. Aš jums toj paroj demonstruosiu vieną skaidruolę, kurioje pamatysite, kokios problemos kyla energetikos rytyje tarp valstybinių lygių. Ir būtent reikia mąstyti tarp valstybinių lygių, geografinės integracijos lygių, nes tolesnė ES plėtra vis dar mūsų darbo tvarkė. Taigi tai čia pavaizduotas demografinis kitimas. Ir bet kuriuo atveju, rengiant vieną ar kitą modelį, demografinį aspektą visada yra atsižvelgiama. Jūs matote, kad amžiaus vidurkis sudaro apie 50 metų, tai atspindėta žemėlapio tamsesnė spalva pažymėtose Europos vietose. Jeigu jūs pasižiūrėsite, kokį poveikį daro migracija, tai pamatysite, kad sparčiausiai gyventojų skaičius auga Afrikos žemynę, ES pietinėse valstybėse narėse ir nebejotinai migracijos poveikis ir toliau didės, stiprės. Be to, mes vykdome dar kitą projektą, kurį nesenai tik tai pradėjome įgyvendinti, tai ES ekonominių, sakykime taip, teritorijų analizė. Bandome analizuoti, kokiuose ES vietovėse, rajonuose yra itin daug koncentruotos veiklos. Ir štai šioje Europos dalyje labiausiai sukoncentruota veikla 30 procentų ES gyventojų gyvena šioje dalyje, kuri sudaro apie 50 procentų ES teritorijos. Taigi jūs matote, kokie yra įvairūs analizuojami aspektai. Egzistuoja daug miestų konglomeratų, ypač dabartiniu metu tokie konglomeratai labai sparčiai auga, jie pažymėti žemėlapyje rausva spalva. Jūs matote, kaip jie įsidėstė. Tai yra rytinės ES valstybės narės, taip pat pietinės, Pirienų pusaselis, Airija. Taigi tam tikri netolygumai atsiranda Europos plėtroje. Lisabonos strategijos rodikliai. Irgi galima parengti atitinkamą žemėlapį pasinaudojant Lisabono strategijos rodikliais. Mes jau pradėjome tokį darbą daryti, bandant analizuoti, kaip kas vyksta. Tačiau labai aiškiai šis žemėlapis rodo, kurie regionai prisideda prie žiniomis grindžiamos ekonomikos ES sukūrimo, nes jūs matote potencialių centrų išdėstymą šiame žemėlapyje. Ir reikia galvoti šiuo atveju ne tik tai apie žiniomis grįstą ekonomiką, bet taip pat ir apie tai, kad būtina užtikrinti, jog žinios bus tinkamai įsisavinamos ir panaudojamos. Septyni iš dešimties Europos regionų jau užtikrina pakankamai gerą prieinamumą prie verslumo, PVM pradėjo aukti ir transporto srityje daugiamodalinio transporto prieiga yra užtikrinta labai daugelyje ES vietų. Ir jūs matote tai pavaizduota šiame žemėlapyje. Kai mes kalbame apie daugiamodalinį transportą, tai yra oro susisiekimas, sausumos susisiekimas, geležinkeliai, sausumos keliai galima viską išskaidyti ir smulkiau. Štai čia šiame žemėlapyje pavaizduota kelių infrastruktūros plėtotė ir prieiga prie kelių infrastruktūros. Tai šis žemėlapis rodo, kad daugelis valstybių narių prioritetą teikia kelių infrastruktūros plėtotai. Geležinkelis. Šiek tiek vaizdas skiriasi ir daugiau investicijų į geležinkelį daro į vakarus einančios valstybės narės. Oro susisikimo paslaugos. Vaizdas daug įvairesnis ir nebejotinai praėjusiais metais liberalizuotas oro susisiekimo liberalizuotos oro susisiekimo paslaugos ir atviro dangaus susitarimai užtikrino, kad e, daugelis Europos e, Sąjungos uh, valstybių narių išplėtojo atskirus papildomus centrus oro susisiekimo paslaugų. Štai čia jūs matote, koks buvo vaizdas 2001-2006 metais ir jūs matote, kad e, rytinės dalies valstybės narės daugiausiai išlošė, jeigu viską analizuosime per prieigos prie oro paslaugų susisiekimo rodiklį. Šiame žemėlapyje jūs matote įvairias gamtinas ir gamtinas stichijų ir um, technologinių incidentų atvejus. Galima atskirai išskirti pagal, sakykime, audras, potvinius, pernelyg didelį kritulių kiekį ir abe, jeigu abejojama, kur reikia imtis kokių prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių, tai šie žemėlapiai gana aiškiai viską parodo, nes galima tokiu būdu um, išvesti ir uh, stikinių nelaimių pasikartojimo dažnio rodiklį bei uh, kokias teritorijas paliečia tos stichinės nelaimės ir galima tokiu būdu analizuoti, kokią poveikį ateityje klimato kaita darys. Ir paskutinėje skaidrėje, tai yra Europa pasaulyje, negalėjau atsispirti pagundą ir ne, neparodyti jums tokių skaidrių. Europa nebejotinai turi galvoti apie savo vaidmenį pasaulyje ir kokią vietą jį užima šio laikiname pasaulyje. Mes vykdome tam atitinkamą projektą įsiaiškinti. Štaigi čia jūs matote, kad ES gyventojų skaičius per pastaruosius 50 metų mažėjo. Lygiai tą patį galima pasakyti ir BVP atveju. BVP irgi mažėjo. Todėl Europa turi gerai suvokti, jog būtina į vidaus reikalus žvelgti per išorės, per tarptautinę perspektyvą ir regioninė plėtra nebejotinai galėtų prisidėti prie geresnio padėties suvokimo ir jos išteisimo. Nebejotinai Lisabono strategija yra labai svarbi, bet Lisabono strategija yra abstrakti ir šiuo atveju mes daugiau turime galvoti apie besiplečiančias teritorijas ir tos plėtros suteikiamas galimybės turėtume galvoti apie miestų konglomeratus, bet nesiaurame Europos kontekste, o žvelgiant iš pasaulinės perspektyvos. Tik tada būtų įmanoma užtikrinti, kad Europos konkurencingumo potencialas bus gerai panaudotas. Nebejotinai yra kitų, pavyzdžiui, e, valstybių, yra Rusija, yra kitų žemynų kaip Azija, kurios daro įtaiką globaliems procesams, teritorijos plėtros ir vystimosi procesams į tai reikėtų taip pat atsižvelgti ir manau jūsų komitetui tai būtų įdomu. Baigdamas norėčiau padaryti tam tikras išvadas. Ir Viena išvada štai kokia. Mes neabejotinai dirbame tam, kad jums būtų lengviau formuoti politiką ir būsime labai dėkingi, jeigu jūsų komitetas susidomės mūsų darbu, norės gauti apie atskiras mūsų darbos rytis papildomos išsamesnės informacijos dalyvaus mūsų organizuojamuose renginiuose, nes nebejotinai mes iš savo pusės mūsų tinklas tengiasi suburti kartu visas suinteresuotas teritorinės plėtros aspektais pusės, mokslininkus ir kitus specialistus. Taigi, jeigu jūs tuo domėsitės, būtų labai malonu, laukiame jūsų atsiliepimų ir galiausiai struktūrinių fondų programos. Tuo pačiu metu egzistuoja teritorinės plėtros dinamikos kitimo observatorija, stebėjimas ir galbūt Europa, turėjo Europos Sąjunga, turėtų pasvarstyti, ar neverta užtikrinti nuolatinį stebėjimą kuris parodytų, kaip kinta įvairūs regionai, miestų ir kaimų vietovės. Manau, kad jau dabar reikia šį klausimą svarstyti, o struktūriniai fondai veikia kaip. Yra dvimetė programa, tada programa baigiama, viskas sustabdoma, o po to pradedama viskas iš naujo. Aš manau, kad uh, tokia sistema nėra tinkama, reikalinga užtikrinti darbų testinumą ir nuoseklumą, nes tai būtina politikos formavimui, kadangi politikos formavimui reikalingi rodikliai, reikalinga aiški analizė ir faktai. Tokia būtų išvada. Esu labai dėkingas Jums, kad suteikėte galimybę pasisakyti. Nebejotinai Jūs galite pasinaudoti mūsų tinklavietą ir mūsų svetainėje rasite daug informacijos, kuri, aišku, prieinama visiems. Ačiū. E, Dėkuoju. E, ponui Berbi. Buvo labai e, įdomu klausyti jūsų pasisakymo, daug ką naują išgirdau. Nemaniau, kad e, bus žiūrima į didėjančias energijos kainas pagal Europinę programą ir jūs daug kalbėjote apie įvairias tendencijas, plėtrą. Labai daug išgirdome naudingos informacijos savo komitetui. Daug naudingos informacijos, jeigu galėsime ją pasinaudoti. Dabar kolegų klausimai. Ponas Vandistelroj. Labai ačiū, pirmininkė. Man labai uh, į didelį įspūdį padarė aktualumas pasisakymo ir faktinė informacija, kurią ką tik tai išgirdome. Parlamente mes turime tuo, taip pat galime supažinti su komisijos atliekamais tyrimais. Ir aš norėčiau paklausti, ar yra kokia nors skiriamoji linija tarp to, kas, ką mes formuluojame kaip savo politinę darbo tvarkę ir to, ką teikia ESPON. Galbūt yra tam tikro dubliavimuose. Ir man būtų labai įdomu sužinoti, kaip galėtume lengviau pasinaudoti jūsų ištekliais, kad nereikėtų kiekvieną kartą prašyti kažkieno atlikti tyrimą. Kitas klausimas. Programavimo laikotarpiai ir finansavimas. Man būtų labai įdomu pasižiūrėti šį dalyką iš biudžeto perspektyvos. E, labai įdomu klausytis prezentacijos, bet finansiniai dalykai taip pat yra labai svarbus, kadangi Lisabonos sutartis numato, jog teritorinė sanglauda yra labai svarbus e, matas, kaip apie socialinę ir teritorinę sanglaudą Man atrodo, kad galbūt kol kas tai nėra tiek aktualu, bet kažkada visa tai e, bus e, paversta labai konkrečiais praktiniais ir finansiniais dalykais. Mano klausimas būtų toks, koks būtų teritorinis poveikis viso to, kas daroma ir kaip tai susijęs su pajėgumų stiprinimu ir panašiai. Mums tai apie ką jūs kalbėjote, yra labai svarbus pagrindas mūsų darbui. Ir dar vieną norėčiau Jums klausimą pateikti. Dėl Lisabonos darbo tvarkės ir investicijų. Dėl mokslinių tyrimų ir demonstracinės veiklos atliekami e, pagrindiniai, fundamentaliai tyrimai. Bet tai nėra to lygu jeigu galvosime apie teritorinį pasiskirstimą. Man būtų labai įdomu sužinoti, kokį poveikį daro Lisabonos e, darbo tvarkė mokslinių tyrimų ir demonstracinės veiklos srityje. Ir būtų tiek. Dėkui. Galbūt galėtumėte iš karto atsakyti į šį klausimą, kadangi turime laiko. Tam galiu pabandyti Aš e, džiaugiuosi tuo, kad mes galime pasižiūrėti į tokius dalykus, kurie yra svarbus, kurie prikausto dėmesį ir kuriuos jūs laikote svarbiais. Mes taip pat manome, kad šie dalykai yra svarbus ir kad tai svarbus veiksnys integruotame požiūrėje. Tai yra plėtros strategijos skirtingoms teritorijoms. Energetika, pavyzdžiui, yra labai svarbu. Ir jeigu pasižiūrėsime į regioninį balansą Europoje, yra tam tikrų vietovių Europoje, e, kur, pavyzdžiui, yra pastatai prastai izoliuoti, daug kas yra pasenę ir tos vietovės labiau nukentės kylant energetikos išteklių kainoms negu kitos. Taigi e, turime kalbėti apie teritorinį aspektą. Aš visiškai pritariu ponui Van Nistelrooy, e, kuris pasakė, kad sutartis e, susijusi su teritorinė sanglauda, skatinamas bendradarbiavimas, reikalauja taip pat daugiau, visą tai daug didesnės stebėsenos. E, Mes e, galvojame apie tai, kaip viską reikės organizuoti. Per pastarusius keletą metų matėme, kad skirtingos iniciatyvos egzistuoja, kuriomis bandoma e, sukurti žinias e, ir mes užsimame tuo ESPON. Mes žinome, kad mokslinių tyrimų generalinis direktoratas dirba šią linkmę ir parlamentas yra atlikęs tam tikrų tyrimų. Uh, regionų generalinis direktoratas daug dirba dėl statistinių, tie statistinės analitiniais dalykais teritorinės sanglaudos tikslas e, yra svarbus dalykas mokslinio tyrimų srityje ir mes turime galvoti apie tam tikrą takoskirą, struktūrą, kad išvengtume dubliavimuose ir kad nedarytume tų, nekartotume tų pačių dalykų keletą kartų. Ištekliai, tai yra jūsų pasirinkimas. O paskutinis klausimas dėl mokslinių tyrimų ir plėtros ir investicijų. Mes šiuo metu E, atnaujiname Lisabonos rodiklių žemėlapį, pasižiūrėti norime, kaip jie pasikeitė nuo 2000 iki maždaug 2006 metų. Ir mums atrodo, kad tikslinga tą daryti, pasikliaunant e, duomenimis, kuriuos galime gauti. Ir mes paskelbsime e, tam tikrą tyrimą maždaug balandį kovą kitų metų jūs gausite konkrečios informacijos apie teritorinį mokslinių tyrimų ir vystomosios veiklos investicijų pasiskirstimą. 2000, 2000 metais buvo akivaizdu, kad e, Pentagone, taip vadinamame, plus šiaurės šalyse buvo daugiausiai investicijų šioje srityje. Dėkui Jums už šį atsakymą dabar. Kita kolegė. Dėkuoju. Aš esu kalbėjusi su Epson atstovais įvairiuose sustikimuose ir šiandieną nustebau, kad gali Epson pateikti tiek daug duomenų. Man apmaudu, kad komitetas mūsų negauna tokios informacijos. Ir man net neteitų į galvą pasižiūrėti Epson svetainėje ir ieškoti ten duomenų, galvoti, ar ten viskas pateikta labai išsamei ir ar tai gali būti naudinga mūsų darbui. Man atrodo, būtų labai naudinga, jeigu mes galėtume nuolat gauti tuos duomenis, e, gauti jūsų publikacijas, duomenis lenteles, galėtume naudotis jūsų interneto svetainė ir taip pat prezentacija vizuali yra labai geras dalykas. Labai malonu, kai galime matyti aiškiai pateiktus duomenis Vakar, pavyzdžiui, mes e, kalbėjome apie sanglaudos politikos ateitį, bet e, nebuvo pateikta jokių grafinių duomenų. Ir dabar matome, koks yra skirtumas ir kaip naudinga pasižiūrėti tam tikrus žemėlapius, žemėlapius ir grafikus. kai kurios šalis išliks sanglaudos politikos objektu, nes e, turime suvokti, kad Europoje egzistuoja didžiulė įvairovė, didesnė negu kad įsivaizduojame, ir būtų mums naudinga kuo geriau pasinaudoti tokią informaciją. Dar galbūt toks nelabai protingas klausimas. Aš e, žiūriu į stebėjimo komitetų informaciją. Ką tai reiškia? Ar galima duomenys interpretuoti taip, taip kaip norime? Ar galbūt galima kažką kitai padaryti politinę prasme, galbūt šiek tiek plačiau apie tai paaiškintumėte? Pone Kreil tik tai parlamento nariai laikomi atsakingi už savo nuomonės pareikštas. Apie mokslininkus to negalime pasakyti. Dėl to, ką jūs ką tik pasakėte, egzistuoja daugybė temų - klimato kaita, energetikos saugumas, dirbos, žemės apsauga. Tai yra regionės svarbos dalykai. Šiandien sužinojame, kad e, turime vertingą informacijos šaltinį ir kodėl uh, Mes nuolat negauname tokios informacijos. Reikėtų užsitikrinti tai, kad nereikėtų patiems ieškoti. Mums tai būtų nepaprastai svarbu komiteto darbė. O dabar galbūt jūs atsakytumėte klausimą. Dėkuoju už gerus, gražius žodžius dėl informacijos jums komitetui Man atrodo, mes galime viską padaryti labai paprastai, praktinė prasme. Jeigu norite, tai galėtume jums pateikti atitinkamą skaičių leidinių, kai juos tik tai išleidžiame, įspausdiname, jūs tada galite, e, galėtumėte gauti tuos leidinius ir netgi galėtume naujausių dokumentų jums pateikti, jeigu norite net ir dabar, pavyzdžiui, apibendrintų ataskaitų, kurias jau esame parengę. Taip pat mes e, turime atitinkamą tarnybą, kuri e, leidžia naujienų biuletenius ir jeigu jums tai įdomu, galime tada jums taip pat juos siūsti, kad turėtumėte naujausią informaciją. Jūs kalbėjote apie rezultatų interpretavimą. Tai yra gana sudėtingas dalykas. Visi žino, kad gali visuomet atsitikti taip, kad jeigu nori kažko dėl kažkokios konkrečios priežasties, tai gali pakeisti klasifikavimą, žemėlapius Galima, tarkime, sujungti tam tikrus rodiklius, prijungti juos prie žemėlapių. Taigi yra galimybė manipuliuoti e, rezultatais, bet mūsų padėtis tokia, kad turime laikytis etinio požiūrio ir dirbti rimtai ir pabandyti pateikti informaciją kuri mūsų giliausių įsitikinimų e, geriausiai atspindi padėtį. Ir aišku, egzistuoja galimybė interpretuoti duomenis ar kritikuoti tam tikrus dalykus. Galima, pavyzdžiui, pakeisti rodiklius žemėlapiuose, sukeisti, pakeisti vaizdą visą. Uh, bet mes pasitelkėme geriausius mokslininkus Europoje ir bandome užtikrinti aukštą mokslinės etikos lygį ir pateikti viską gana rimtai. Ačiū. Norėdami skirti laiko ponui Kirilovai, dabar norėčiau steikti žodį ponui Kortesui, užduoti klausimą, po to ponui Plasat. ir Alfonse. Keletas pastabų, ponė pirmininkė. Jūsų Atsiprašau, pirma ponas Kortesas. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą. Labai rimtas darbas kuris mums duoda galimybių suprasti, kaip atrodo Europa. Ir taip mūsų komitetas galės geriau apgalvoti viską ir geriau priimti geresnius sprendimus. Jūsų pristatymė buvo kalbama apie ateities politiką ES, pavyzdžiui, apie kylančias demografinės problemas, ir kitus dalykus. Parodėte mums įvairių žemėlapių, grafikų. kurie buvo rengiami jau nuo 2000 metų ir labai svarbu, kad tokie žemėlapiai ir planai būtų atnaujinami. Aš suprantu, kad darbas yra sudėtingas, bet būtų labai naudinga, jeigu mūsų komitetas gautų kaip galima naujesnę informaciją. Dar keletas dalykų, kurių nepamatėme jūsų dokumente, tai yra informacija susijusi su darbu ir nedarbu. Mums reikia kaip galima naujesnės informacijos šioje srityje. Būtų labai svarbu ją gauti. Na, dar vienas klausimas. Kaip jūs vertinate rodiklius, kurie naudojami prieigai prie oro ir geležinkelio transporto? Būtų labai įdomu išgirsti apie tokius rodiklius. Pirmininkas ponas Vlasakas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti apie jūsų pada, pa, pa, pateiktą informaciją. Norėčiau pabrėžti vieną svarbų dalyką. Parodėte daug žemėlapių, kurie pagristi informaciją nuo 2000 iki 2005 metų. O mūsų komitetui labai svarbu gauti informaciją susijusią su 2006-2007 metais, kad galėtume ją panaudoti kaip galima veiksmingiau. Taip pat turiu klausimą, ar būtų įmanoma su žemėlapiai susijęti atitinkamus e, rodiklius, nes mums reikia žinoti, kokiu pagrindu parengtas žemėlapis. Taip pat norėčiau sužinoti, ar sekate informaciją apie pokyčius aplinkoje, nes panaudojame daug lėšų, daug fondų pagerinti aplinkos kokybei. Mes norėtume įvertinti investuotų lėšų veiksmingumą. Taip pat norėčiau sužinoti e, jūsų nuomonę apie tai, kas yra susijęs su energetikos krize. Ar turite kokios pradinės informacijos, kad būtų galima įvertinti energetikos taupimo naujų technologijų taikymo naudą. Ar jūs sekate tokią informaciją europiniu lygiu? Ponas Alfozi. Ačiū, pirmininkė, viskas buvo labai įdomu ir visa ši informacija naudinga mūsų komitetui, tačiau Visų pirma, aš manau, kad tie žemėlapiai yra naudingi ne tik techninė prasme, bet ir politinė prasme. Nes kaip vakar sužinojame, galime sužinoti, gauti informacijos apie politinius komisijos ketinimus ir tokia informacija yra labai naudinga mūsų sanglaudos politikai. Aš tikiuosi, kad komisija atidžiai stebi tokią informaciją, galvodama apie sanglaudos politikos ateitį. Jūsų darbo kontekste labai svarbu stebėti rodiklius, jų pokyčius. Paprastai mes atsižvelgiame į BVP pokyčius ir panašiai. O jūs pademonstravote, kad ir kiti rodikliai gali būti naudingi ir svarbus vertinant pavyzdžiui, gyventojų skaičiaus pokyčius ir taip toliau. Jūs pademonstravote, kad skirtumai tarp regionų yra nemaži. Pavyzdžiui, palyginti, pary, palyginant Paryžiaus priemešius ar universitetinius miestelius yra labai daug dalykų, kurie mums rūpi. E, jūsų informacija ne tik miestuose, bet ir kaimuose rodo, kokie vyksta pokyčiai, kurie mažiau, kurie daugiau e, išsivysta. Taigi, ar jūs galvojate apie tokius dalykus? Pirmininkas, e, gal galėtumėte dabar atsakyti į šios klausimus? Na ir mes atrodo neturime labai daug laiko. Ačiū už gerus įdomius klausimus pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Pasakyčiau, kad užimtumas ir nedarbas yra tie rodikliai, kuriuos mes sekame, kuriuos renkame. Tai yra labai paprasta informacija, tačiau derinant šią informaciją su klausimu apie tai, kiek yra tie duomenys nauji, tai Europoje yra problemų, kad neturime duomenų pagal regionus apimančių visą Europos teritoriją. Negauname jų labai operatyviai, tai galbūt ga, poreikis tokia informacija yra. Galvojant apie 6-7 metų regioninę informaciją, tai galiu pasakyti, kad jos neįmanoma gauti, nes ji negali būti pateikta iš Eurostat taip greitai nes visas procesas derinant tokią informaciją užtrunka gana ilgai. Aišku, kad mes analizuojame aplinkos saugos klausimus. Na, mūsų stebėjimo komitetas dar neapsisprendė, ar reikia e, analizuoti, kaip e, investuotos lėšos paveikia pozityviai aplinką ar energetikos taupimą, energijos taupimą, galbūt tokią analizę geriau atliktų, atlikti galėtų kitas e, direktoratas. Dėl, rodikliai dėl prieigos bando pademonstruoti kiekviename regione Europoje, kaip tai yra kiek reikia laiko kad galėtum pasiekti tam tikrą žmonių skaičių. Ir po to agre, tai agreguojama į tokius, apibendrinama, pateikiant tokius žemėlapius, kuriuos jums parodžiau. Tačiau priega galima matuoti įvairiai. Mes manome, kad mūsų būdas yra pakankamai solidus, patikiant informaciją apie vietas ir prieigą. Tačiau turiu pasakyti, kad tai yra europinio lygio žemėlapiai. Dėl BVP. Žinoma, galiu pasakyti, kad visi pritars, kad reikia horizontaliau žvelgti į regionų plėtrą ir reikia įvairios informacijos ir įvairių rodiklių, kurie parodytų įvairias e, silpnas ir stiprias regionų vietas, kad galima būtų tuos regionus lyginti. Ir BVP šiuo metu yra galbūt geriausiai panaudotinas rodiklis, kaip e, analizuojami e, lėšų pasiskirstimas, bet panaudojant lėšas reikia daug platesnio požiūrio. Na ir paskutinio klausimo dėl ribų tarp regionų. Šią prasme, tai paliekama daugiau nacionaliniai analizai ir regioniai analizai, o mūsų misija yra e, viską žvelgti iš europinės perspektyvos ir atskleisti tą dinamiką ir tendencijas bei perspektyvas visai Europos teritorijai. Taigi kai kuriais atvejais mes, e, mūsų galimybės yra ribotos. Tikslinės analizės, apie kurias kalbėjau, ir galimybė atlikti konkrečius tyrimus, e, tai tokie dalykai panaudojami kai kuriuose projektuose, tačiau tai nėra mūsų pagrindinis tikslas. Labai ačiū. Dabar ponas Segedi. Ačiū, ačiū kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti už tokį pragmatišką požiūrį pateiktą šioje prezentacijoje. Kartais susidurime su E, sukrančiais duomenimis. Mano partija, Jobik, yra euroskeptiška politinė jėga. Ir, mes, ir tai nėra paslaptis. Tačiau kaip šios partijos delegatas parlamentaras, galiu pasakyti, kad Europa gali išspręsti visas problemas veikdama kartu. Tačiau tų problemų negali išspręsti jungtinės Europos valstybės, o Europos valstybių bendryje. Ir e, sprendžiant problemas reikia daug e, koordinavimo. Praėjusią savaitę lankiausi įvairiose Vengrijos ir Rumunijos, Transilvanijos regionuose ir domėjausi ten vykdomais projektais. Man pasirodė, kad trūksta žinių apie tai, kokios problemos gali kilti ateityje. Ir žmonės gali būti nepasirengę taip. Jums galbūt yra akivaizdu, tačiau rytų Europos šalis visiškai nepasirengusios pavojams ateityje. Net nėra procedūrų ar patirties, kuri, kuri yra sukaupta vakarų Europoje. Todėl būtų labai svarbu mūsų komitetui, komitetui priimti poziciją dėl vidurio ir rytų Europos regionų. Taip pat turiu klausimą apie tai, ką minėjo komisijos atstovas. Tai yra, kad Europoje galbūt nėra etninių konfliktų, ar yra tokių konfliktų kylančių dėl migracijos pietų Europoje. Ar turite rodiklių apie tai, kaip etinės proporcijos gali pasikeisti pietų Europoje ateityje? Atrodo, kad migracija gali padidėti tiek, kad etiniai santykiai ir proporcijos kai kuriuose regionuose gali pasikeisti. Ačiū toliau ponas Olejničak. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs minėjote atskirų duomenų grupavimą, specialiuosius duomenas ir galimybę tai daryti ateityje. Norėčiau paklausti, o kokie duomenų analizės rezultatai, ką rodo jūsų specializuotas tyrimas. Aš manau, kad per savo posėdžius mes analizuojame įvairius teritorinius rodiklius ir nebijotinai visi žinome, kad ES sudaro labai skirtingo pobūdžio teritorijos, dėl to egzistuoja ir sanglaudos politika. Ir jeigu jūs bandytumėte prognozuoti remdamiesi visą tą savo informaciją, ar ta informacija yra grinai istorinio pobūdžio, ar taip pat yra renkami prasmingi duomenys apie dabartinę padėtį, kurie leistų taisyti pasirinktą vieną ar kitą kryptį. Aš manau, Europos parlamentui turėtų būti svarbu, kad nepakartotume klaidų, kurios buvo padarytos praeitįje, todėl reikalingos tam tikros ir uh, istorinio pobūdžio informacijos, kad būtų išvengta klaidų pasikartojimo sanglaudos politikos srityje. Ačiū. Pone Melbai, gal jūs galėtumėt per penkias minutės atsakyti bendrai į visus užduotus klausimus? Taip, pabandysiu. Aš nekalbėjau apie tautinius konfliktus, etninius konfliktus. Aš tik parodžiau žemėlapį, kuris vaizduoja, kokioms valstybėms narėms tenka didžiausias migracijos rautų spaudimas. Ir tai yra tos valstybės narės, kurios įsidėšiusios Europos pietuose. Deja, tikrai neturime informacijos apie tautinių grupių ar bendruomenių elgesį vienoje ar kitoje valstybėje narėje ar teritorijoje, tuo tarpu tokių duomenų poreikio nėra. Niekas jų neprašė. Kalbant apie galimas prognozes, remiantis praeitimi ir ankstesniais rezultatais, tai nebejotinai būtų gerai numatyti tam tikras perspektyvinės kryptis, kaip galima būtų panaudoti istorinius duomenis, bet aš manau, kad galima pasakyti štai, kad iki šiol ankstesniais duomenimis buvo naudojama tam, kad būtų parengiami galimi variantai, galimi ateities plėtros scenarijai. Tai buvo daryta ir rengiant Lisabonos programą. Tai yra įprastinis metodas, klasikinis metodas, jeigu jūs panalizuosite strateginio planavimo įprastinius metodus, tai pamatysite, kad yra įvertinama ankstesnė padėtis ir tai jau yra tie istoriniai rodikliai, apie kuriuos jūs kalbėjote ir kurie nurodo a, pagrindinės kryptis ankstesnio dešimtmečio kaip stabilizuojasi, pavyzdžiui, demografiniai rodikliai ar kiti dalykai. Ir tada bandoma uh, numatyti perspektyvinę plėtrą ir kaip, kokie gali atsirasti pokėčiai ir kurie iš jų darys poveikį vystimusi plėtrai. Tai aš pabandžiau pademonstruoti ir jums parodytose skaidrėse. O kaip jau aiškinimi duomenys, tai turiu pasakyti, kad scenarijai, tie variantai galimo e, perspektyvos gali būti labai įvairūs net ir, sakysime, konkurencingumas. Konkurencingumas reikalauja ir tam tikro mąstymo. Kitas dalykas, kad konkurencingumas neabejotinai glaudžiai susijęs ir su sanglūdos politika, nes jinai kina skirtumus. Bet sanglūdos politikos poveikis atskiriems rajonams yra nevienodas. Galbūt pavyks pasiekti didesnio BVP, bet kaip aš jums rodžiau, koncentracija e, daug didžiausia veiklos koncentracija yra tam tikrose rajonuose ir tai uh, paaiškina, kodėl galbūt reikėtų sanglaudos politiką išskaidyti į kitus regionus. Tai vienas iš pagrindinių to mano minėto projekto išvadų. Ir mielai pasidalysiu su jumis šią informaciją, pateiksiu jums atitinkamą dokumentą. Dar vienas dalykas, kad ekonominė krizė ir ūkio nuosmukis tikriausiai taps tam tikra net ir nauja varomąją jėga, kuria remiantis bus sudaromi visai kiti ateities perspektyvos scenarijai ir nebejotinai gali būti, kad tas ūkio nuopolis, ekonomikos nuopolis apskritai turės labai stiprų poveikį ir taps pažangos varomąją jėgą. Pirmininkas, ačiū, ačiū labai už jūsų įdomią informaciją, už pristatytą medžiagą. Gerbėmėjai kolegos, dabar grįžkime prie septinto mūsų darbo tvarkės klausimo. Ir norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Evgenijui Kirilovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, nelabai ką galiu Jums pasakyti apie darbo pažangą po paskutiniojo mūsų komiteto susitikimo taryboje vyko spalio 8 ir 27 posėdžiai ir buvo svarstomi siūlomi pakeitimai dėl pasiūlyto reglamento. Taigi šiek tiek buvo pasistumėta į priekį ir turiu galvoje Europos komisijos darbo dokumentą, už kurį tikrai norėčiau padėkoti, bet dėja nelabai daug kas pasikeitė E, tarybos padėti, e, pozicijoje. Ir pradinis pasiūlymas e, buvo keičiamas, ypač 77 straipsnis. Kaip jūs žinote, 77 straipsnis yra susijęs su bendru finansavimu. Dar kitas dalykas yra likvidumo problema ir atitinkami procentiniai pasiskirstimai tarp valstybių narių ir um, sanglaudos politikos, įskiriant Graikiją, Portugaliją ir Ispaniją. Nebejotinai, kad tokiu būdu reikės taisyti 82 straipsnį. Dar vienas pakeitimas yra susijęs su lėšų įsisavinimu ir siūloma vieniems metams atidėti automatinio skirimo taisyklę vieneriems metams. Taip pat e, buvo pasiūlyta numatyti papildomus metus, kad būtų galima išlaikyti finansinės drausmės klausimus. Lankstumo reikia tam, kad programos e, pradėtos įgyvendinti gana lietai. E, septintųjų metų pabaigoje tempas buvo lėtas. Ir dėl to reikia supaprastinimo ir tai, apie tai kalbama 93 straipsnėje Taip pat siūloma įnašų būklę pakeisti, e, tvarką dėl avansinių išmokų ir atsisakyti tam tikros e, praktikos tam, kad būtų galima sutarti dėl kitų pasiūlymų. Taryba lapkričio 12-ąją turi svarstyti šiuos dalykus, jeigu rezultatas e, per lapkričio paskutinę savaitę per plenarnę sesiją bus e, palankus, tai mes galėsime apie tai kalbėti dar gruodžio posėdėje. Dabar būklė būtent tokia yra ir man kelia susirūpinimą kai kurie dalykai. Dabar šalis išgyvena sunkumus dėl krizės ir toks dėlsimas yra labai nepageidautinas. Mes praeitą kartą tarybą jau išsakėme savo nuogastavimus. Jeigu priemonės bus įdėktos tik po kelių mėnesių, tai jos gali nepadėti kovoti su krize, kuri yra paveikusi didesniu ar mažesniu mastu visas šalis. Aš tiek norėjau Jums pasakyti, žiūrėsiu, kas vyksta taryboje per ateinančias darybas. Okay. Much, Mr. E, dėkuoju Jums, ponas Kirilovai. Ar trumpai norėtumėte padiskutuoti? Prašom. Labai trumpai. Tik pasakyti norėjau, kad Esame pastebėję, jog šiuo metu viskas vilkinama ir tai yra apmaudu, kadangi dabar išgyvename krizę, taigi svarbu reaguoti į ją. Mums pirmiausia reikia supaprastinti procedūras, kad galėtume užtikrinti, jog struktūriniai fondai būtų panaudoti kuo greičiau ir veiksmingiau. O Dabar matome, kad nevyksta viskas taip, kaip norėtume, bet norėčiau tuo pačiu padėkoti kolegai už darbą. Dabar ponia Šriodė. Man keista, kad taip sprendžiamas šis klausimas. Paprastai reglamento atveju Europos parlamentas parengė savo pradinę nuomonę, o pranešėjas ją įtraukė ir į savo nuomonę ir naudoja darybose. Tokiu būdu parlamentas gali susijęti savo balsavimo teisę su kriterijais, dėl kurių deramasi, bet taip neatsitiko. Kitaip tariant, vyko pirmoji diskusija. Kitaip, aš noriu paklausti dabar pranešėjo, kurie klausimai diskusijose išiškė buvo iškelti pranešėjo per darybas komisijo, komitetas mūsų nėra suformulavęs savo pozicijos, kaip paprastai, kad būna tai, kaip viskas vyko. Man atrodo, kad pirmiausia reikia, kad komitetas balsuotų dėl tam tikrų dalykų ir paskui pranešėjas derasi dėl jų. Mes turime turėti tam tikrą galutinę datą, iki kurios turėtume parengti poziciją. Nes jeigu parlamentas tik pasakys, kad pritarė tarybos nuomonėje, o neturės savo pozicijos, tai vargu ar bus gerai. Pavyzdžiui, Europos parlamentas balsuos už tik tada, kai bus e, numatyta pratesti tam tikrų nuostatų galiojimą. Bet kol kas taip nevyko. Viskas. Negalime kad praneš... leisti, kad pranešėjas viską prisimtų ant savo pečių ir e, negalvotų ko, apie tai, kokia yra parlamento pozicija. Ir kad tai neatsispindėtų diskusijose. Egzistuoja daug klausimų, kur turime pasiūlymų, bet niekas nieko dėl mūsų tų pasiūlymų nesako. Mes per kitą posėdį e, iš esmės kalbėsime apie tai, o dabar dar žodis teiksiu ponui Kirilovui. Labai trumpai, kad atsakyčiau į ponės Šioder pastabas. Mes dar nedirbame pagal Lisabonos sutartį, bet jeigu klausimas bus vilkinamas, tai tada galėsime suvaidinti savo vaidmenį pagal sutartį. Dabar mes e, turime e, pritarti veiksmams, bet aišku, sekame viską, žiūrime, kaip kas vyksta. Aš dėl komiteto pozicijos aš žinau, kokia yra kolegų iš skirtingų frakcijų pozicija daugiau ar mažiau. Mes pirmiausia remiame superprastinimo procedūrą, apie tai jau keletą kartų kalbėjome komitete, net ir per ankstesnę kadenciją. Jeigu ne viskas vyks taip, kaip norėtume per ateinančias dienas, tada mes turime visas teisės iš esmės apie tai kalbėti ir pradėti vaidinti savo vaidmenį šiame visame procese. Dėkuoju. Yes, please. For the last question. Dar paskutinis klausimas. Dar kartą. Aš žinau, kokios procedūros galioja. Praeitie pasinaudojame jomis daugiau negu vieną kartą. Procedūra, procedūra yra tokia. Komitetas patvirtina rezoliuciją, kuri atspindi bendrą jo poziciją pas... ir tai vyksta prieš plenarinę sesiją ir pranešės pasinaudoja tą rezoliuciją ir ją vadovaujasi, bet taip nebuvo. Ir mes turėtume surenkti bent jau diskusiją per diskusiją, kuri jau įvyko. Esame pasiūlę keletą dalykų bet į tai visiškai nebuvo atsižvelgta, bent jau jūs taip nepasakėte. Mes esame už Europos socialinio fondo taisyklių supaprastinimą ir dauguma iš mūsų pasakė, kad reikia numatyti tam tikras sąlygas čia. Aišku, kalbame apie daug klausimų, kuriuos galime iškelti kovoje su krize Mes paprastai, kaip dirbame, priimdame, priimame rezoliuciją, kuria išteisyti mūsų nuomonės punktai ir tada pranešėjas dirba pagal juos. Vargu ar gali būti kaip nors kitaip, nes kai pranešėjas pradeda dėrėtis, tai turi turėti tokią nuomonę. Aš norėčiau pasiūlyti, kaip galima greičiau priimti tokią rezoliuciją, kurioje atsispindėtų e, parlamento pozicija ir tada pranešėjas e, darytųsi turėdamas tą poziciją. Svarbu, kad e, balsavimas būtų susijęs su mūsų nuomonė. Tokiu būdu mes ir te galime įdėkti, pas, pateikti savo pasiūlymus pagal dabartinę Nicos sutartį. Kita kartą mes turėsime daugiau galimybę aptarti šį klausimą. O dabar vienuoliktasis mūsų darbo tvarkės punktas. Sanglaudos išlaidų ekonominio naudo valstybėms narėms išorės tyrimas buvo atliktas šiuo klausimu. Pirmiausia, pasisakyšiu klausimu John Bradley. Jis atvyko iš Dublino ir paskui kalbės profesorius Gerhard Untit iš Vokietijos ir galiausiai profesorius Januš Zaleski iš Lenkijos. So, first of all, I'd like to express our thanks for coming, welcome, and uh, I'd like to... Pirmiausia, noriu Jūs pasveikinti atvykus į mūsų posėdį ir norėčiau pasveikinti profesorių Gerhardą Untvicht ir suteikti jam žodį iš karto. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai ir narės, esu labai dėkingas Jums už kvietimą informuoti Jūs apie išorės tyrimą, kurį atlikome Jūsų prašymu, Jūsų pavedimu ir kurį baigėme šių metų gegužę. Tyrimas, kurį Jums pristatysime, vadinasi Sanglaudos išlaidų ekonominė nauda valstybėms narėms. Ir pirmiausia, tyrimo metu bandėme išanalizuoti platesnėme kontekste sanglaudos politikos teikiamą naudą. Mes taip pat panalizavome, kokią naudą gavo valstybės narės, kurios gavo lėšų iš sanglaudos fondo biudžeto. Kita vertus, buvo labai svarbu pasižiūrėti ne tik į lėšų kiekius, bet taip pat ir kas yra pagrindiniai fondo mokėtojai, donorai, kokių šalių įnašas didžiausias. Taigi, didesnis dėmesys buvo skirtas valstybėms narėms, kurios yra paramos gavėjos, konvergencijai, tačiau visiškai akivaizdu, kad Europos anglaudos politika dėl savo apriepties daro didžiulį poveikį valstybėms narėms, kurios gauna tą paramą, bet taip pat ir daro didžiulį poveikį visai vidaus rinkai, jos struktūrai. Ir tokiu būdu neabejotinai tiems, kurie daugiau sumoka į fondą, negu kad iš jo gauna. Todėl rezultatai skirtingi. Pirmą kartą šio tyrimo metu mes pabandėme užpildyti egzistuojančias spragas ir atlikome kiekybinį įvertinimą, vertindami ne tik tai, anglo, ne tik tai kokią naudą sanglaudos politika duoda paramos gavėjoms, bet taip pat ir valstybėms narėms, kurios daugiausiai sumoka į fondą. Laikotarpis, kurį analizavome, apėmė nuo 2000 iki 2006 metų, bet to pagrindinį dėmesį tuo metu, e, e, pagrindinį dėmesį skiriame Airijai, Portugalijai ir Ispanijai, nes tuo metu būtent šios valstybės narės gavo didžiausią paramą iš sanglaudos fondo. 2004, nuo 2004 metų, jūs žinote, ES išaugo ir Rumunija ir Bulgarija nepateko į mūsų tyrimo apimtį, nes jos prisijungė prie ES 2007 metais. Tyrimas buvo atliekamas taip pat atsižvelgiant į išorės bendradarbiavimą ir mūsų grupėje dirbo daktaras Jonas Bradley iš Airijos, kuris dar nuo praėjusio šimtmečio, devinto dešimtmečio analizuoja struktūrinę politika, taip pat Lenkijos atstovas profesorius daktaras Janušas Zalecki. Pasirengimo stojimui laikotarpiu taip pat buvo naudojamasi struktūrinės politikos um, priemonėmis ir mes pabandėme jas įtraukti ir žiūrėjome taip pat, kokie pokyčiai vyko Vokietijoje struktūrinių priemonių panaudojimo požiūrių. Dar nuo praėjusio šimtmečio, devinto dešimtmečio. Tokiu būdu apriektas pakankamai platus vaizdas, įskaitant ir bendradarbiavimo ryšius, ir a, politinius ryšius. Taigi, po tokios trumpos įžangos norėčiau suteikti žodį ponui Džonui Bradley, kuris pristatys jums tyrimo rezultatus. Džonai, žodis jums. Pirmininkas, ačiū. Ačiū profesoriui Muntečiui. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Džonui Bradley. Ačiū. Anksčiau esame pristatę tuos rezultatus gegužės mėnesį senesnės, ankstesnės kadencijos parlamento nariams. Mes tai darome dar kartą naujųjų parlamentarių naudai ir tikimės, kad mūsų rezultatai jums pasirodys įdomus ir paskatins diskusijas. Naujos kadencijos parlamentui e, noriu pasakyti, kad mes e, dar kartą išrinkėms planetarius norime pasakyti, kad e, tikimės jūs kantrybės, kad išgirsite tą patį dar kartą. Šiame projekte mes, mūsų buvo prašoma apskaičiuoti, kvantifikuoti sanglaudos politikos poveikį nuo 2000 iki 2006 metų. E, tai yra išlai, finansavimo laikotarpiu iki šių metų. Mes, mūsų buvo prašoma kvantifikuoti naudą e, šalims donoriams atsižvelgiant į jų įnašą į ES biudžetą, jų prekybos apimčių padidėjimą, e, paramos gavėjų e, dėka. Taip pat e, mūsų buvo prašoma įvertinti įvairius kontraktus. Norėčiau rezumuoti kai kurios svarbiausius rezultatus prieš kalbant apie detalės. Mūsų analizė parodė, kad ES sanglaudos politika, jeigu būtų skurta veiksmingai ir įgyvendindama, padėtų modernizuoti atsiliekančios šalis, šalis regionus. Antra, paklausos stimuliavimas toms šalims įgyvendinimo laikotarpiu, tai yra programavimo laikotarpiu nuo 2000 iki 2008 metų, yra žymus, bet e, pajėgumai iš pasiūlos pusės tęsis ir ilgiau. E, politikos sukūrimo veiksmingumas yra nežinomas, nes stebėjimo procedūros komisijoje nėra pakankamai skirtoms e, šioms, šiems klausimams. Kai kurie svarbiausi klausimai šalims donorėms. Finansavimo našta įmokant į BVP, į, į ES biudžetą turi tam tikros neigiamos reikšmės BVP. Ir prekyba kylanti iš e, sanglaudos politikos šalims donoriams e, yra. Ir pagaliau, jeigu sanglaudos politika būtų sukurta ir vykdoma politika, tai tikrai būtų naudinga visai Europos Sąjungai. Taigi, grįžtant prie pirmojo klausimo, kokia yra ta našta šalims donorėms? Į, įnašai paprastai nuo 0,1 iki 0,5 procento šalies donorės BVP tuo laikotarpiu. Tačiau šie dydžiai ne, ne vienodai pasiskirsto. Didžiausios didžiausiai įnašai pagal BVP e, atitenka Niderlandams, yra pusė procento, Luksemburgas vienas trečdalis, Vokietija vienas trečdalis ir Švedija taip pat trečdalis. Mažiausias įnašas be pagal BVP dalį atitenka Suomijai, tai yra 0,1 procento BVP. Žinoma, didžiausias įnašas atitenka Vokietijai, Prancūzijai, Niderlandams ir Junktinėje karalystėje, didžiosiams šalims, o mažiausiai įnašai atitenka Švedijai, Belgijai, Austrijai, Danijai, Luksemburgui ir Suomijai. Tai yra mažesniam šalims. Šiame grafike matome, koks yra grinasis biudžeto įnašas programavimo laikotarpį Vokietijai, kuris sviruoja nuo 4 procento iki trečdalio procento. O ir Suomija kur e, pagal BVP šis įnašas yra mažesnis, daug mažesnis ir 2000 metais jie e, iš tikrųjų gavo įmokas iš biudžeto. Kas gauna Europos sanglaudos lėšas? Dar kartą, pagal nacionalinio BVP dydį daugiausia atiteko Graikijai ir Portugalijai šiuo laikotarpiu, Aišku, tai būtų visai kitaip e, pagal dabartinį programų laikotarpį. Vidutinė dalis atiteko Estijai, Lietuvai, Latvijai, Ispanijai, Vengrijai, Lenkijai ir Maltai, o nedidelė dalis Kiprui, Čekijos Respublikai, Slovenijai, Slovakijai ir Airijai. Kitame grafike matote e, senųjų e, S15 šalių gavėjams, paramos gavėjams, kur matome, kad e, Portugalija gavo maždaug 2 procentus BVP per visą programavimo laikotarpį ir Airija, kurios e, para, parama iš ES biudžeto mažėjo, tai taip ir matosi grafike grįžt perinant prie ES dešimties šalių įstojusių 2004 metais, Latvija buvo didžiausia naudos gavėja, paramos gavėja pagal BVP. Ir tai susikaupė maždaug iki 2 procentų. Kipras, buvęs pakankamai turtinga šalis stojimo metu, gavo nedaug paramos. Taigi šie grafikai rodo, kad tiek pagal e, naštą, kurie atitenka šalims donoriams ir e, naudą, kurie atiteko šalims, kas gavo paramą. Skirtumai yra gana dideli. Kitas klausimas, kam buvo naudojamos sanglaudos išlaidos. Paprastai ekonomistai tai išskaido į tris dalis. Fizinė infrastruktūra, šio programavimo laikotarpiu maždaug tam atiteko pusė visų išlaidų, žmogiškiai ištekliai maždaug trečdalis, ir tiesiog neparama e, gamybos sektoriams buvo maždaug 16 procentų. Taigi, jeigu mūsų paprašytų kvantifikuoti naudą donoriams, reikia pirmiausia pažiūrėti į poveikį e, paramos e, gavėjams. Tai yra svarbiausia. Ir kaip tai padarėme? Yra daug, aišku, mūsų ataskaita daug techninių detalių, tad iš esmės mes naudojame ekonominius modelius, bando, kurie bando pademonstruoti, kaip veikia tos šalis ir kaip jos reaguoja į struktūrinių lėšų ir sanglaudos lėšų injekcijas. Simuliavome šios modelius kompiuteriais pagal scenarius, įtraukiant e, sanglaudos išlaidas ir po to uh, count, uh, e, kitą simulaciją na, vykdėme išimdami sanglaudos lėšas ir bandėme palyginti šiuos modelius. Analizėje svarbu skirti įgyvendinimo laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų ir laikotarpis po įgyvendinimo 9-20 metai. Nes sanglaudos politika nėra skirta tiesiog paklausos stimuliavimui kaip pavyzdžiui fiskaliniai stimulai, kurie naudojami šiuo metu globaliniai ekonomikai skatinti nuosmukio metu. Iš tikrųjų tai yra ilgalaikio poveikio e, priemonės. Tolesnėse grafikose matote, kokios, koks poveikis yra. Pavyzdys čia yra Portugalija. Poveikis BVP parodytas A grafike, tai yra poveikis BVP lygiui kai sanglaudos išlaidos pakliūna į ekonomiką ir poveikis maždaug pasiekia 4 procentų BVP didžiausią lygį 7-8 metų. Tai yra 4 e, procentiniais punktais BVP Portugalija didesnis negu paprastai būtų be to. E, klausimas, kas bus, kai finansavimas pasibaigs 9 metais galėsiu tai pakomentuoti vėliau, bet, bet finansavimo nutraukimas poveikį sumažina, tačiau ilgalaikė nauda išlieka. Užimtumo poveikis yra lygiagratus BVP poveikiui, tačiau yra mažesni, nes vienas iš didžiausių struktūrinių fondų poveikį yra našumo padidėjimas, taigi yra mažiau poveikio užimtumui procentinę prasme negu produktivumo e, padidėjimui. Ir kai lėšos absorbuojamos, e, grinoji prekyba tampa neįgiama, prekybos balansas tampa neįgiamas, tai turi poveikio ir investicinėms prekiams, ir vartojimo prekiams, ir baigus programai prekybos balansas tampa pozityvus. Kitame grafike e, rodomas rodoma panašiai analizė Lenkijos atžvilgių, kur finansavimas prasideda 2004 metais po įstojimo. Čia matome poveikį Lenkijos ekonomikai, kuris yra daug mažesnis negu Portugalijos atžvilgių, nes finansavimas naujoms valstybėms narėms per tą biudžeto laikotarpį buvo daug mažesnis negu lėšos skirtos Graikijai, Portugalijai ir Ispanijai. Taigi matome, kad BVP užimtumas ir prekybos balansas pasikeitė. Detaliau žiūrint į šios skaičius, mes matome, kaip struktūrinės lėšos pagerina naudos gavėjų rezultatus. Bet kadangi lėšo, lėšų dydžiai yra labai skirtingi, negalima tų poveikių palyginti ir negalima pasakyti, kad struktūrinės lėšos yra veiksmingesnės Portugalijoje negu Lenkijoje nes Portugalija gavo daug daugiau lėšų per tą laikotarpį negu Lenkija. Taigi mes naudojame, kaupam, kaupiame į multiplikatorių tokį rodiklį, kuris yra šiek tiek na, techniškas rodiklis, kuris bando atspindėti investicijų gražą. Jis nesusijęs su absoliučia suma, o su graža gauta iš panaudotų lėšų. Ir jeigu pažvelgsime į kitą grafiką, pamatysime, kaip tas kaupiamasis multiplikatorius didėja Lenkijos atžvilgiu. Pirmaisiais, ankstyvaisiais sanglaudos politikos taikymo metais e, buvo poveikis gana mažas ir e, tas poveikis, tas Keynes'o rodiklis yra gana mažas, tačiau kai pagerėjusi infrastruktūra, žmogiškas kapitalas ir reinvesticijos prasideda, sanglaudos patiko, politikos multiplikatorius ima didėti ir toliau didėja ir pasiekia maždaug 2020 e, metais 2,5 procento. Taigi, tai reiškia maždaug už vieną e, investuotą eurą e, gaunama 2,5 euro naudos BVP prasme. Jeigu pažiūrėsime į tos kaupiamosius multiplikatorius įvairiose šalise, mes matome, koks yra sanglaudos politikos efektyvumas įvairiose šalise. Kairėje didžiausia investicijų graža yra Airijoje. Aišku, ši skalė yra gana nedidelė, nors Latvija yra visiškai dešinėje. Tai nereiškia, kad sanglaudos politika yra neefektyvi Latvijoje, tai reiškia, kad tiesiog kad graža yra šiek tiek mažesnė. Ir kodėl ta graža skiriasi tarp įvairių šalių. E, tokia diskusija galėtų būti labai sudėtinga, tačiau daugiausia tai susijęs su ekonomikos struktūra. Jeigu pažvelgsime į tris Baltijos šalis - Estiją, Latviją ir Lietuvą. Estija, Lietuva ir Latvija. Būtent tokia mažėjimo, gražos mažėjimo e, tvarka viena svarbiausių Priežasčių yra ta, kad Latvijoje gamybos sektorius yra mažiausias didžia, visose trijose Baltijos šalise, o struktūriniai fondai yra naudingiausia tiekimo pusėje, tai yra didinant našumą ir produktivumą e, gamybos sektorija. Jeigu pradėsime nuo ketvirtųjų metų e, šiuose trijose Baltijos šalise, kurios yra panašios, tačiau jų gamybos sektoriai labai smarkiai skiriasi ekonomiko, bendrai ekonomikoje. Galima tikėtis, kad šalis, kur yra mažiausias gamybos sektorius, jai poveikis bus mažiausias. Taip ir yra. Kitas poveikis, kitas būdas būtų, pavyzdžiui, palyginti Airiją ir Graikiją, kur skirtumai nėra tokie dideli, tačiau tai taip pat e, rodo, kad Graikijos gamybos sektorius kokybiškai yra labai skirtingas nuo Airijos. Airijos yra labiau orientuotas eksportą. Taigi, ką tikėtumėmės rasti, kai pasikeičia globaliosios e, sąlygos, tuomet Airija gautų didesnį neigiamą poveikį negu Graikija. Ir taip ir yra. Taigi, šių rodiklių aiškinimas nėra kažkoks tai e, grožio konkursas, kad vienos šalis yra geros, kitos blogos gyvendinamos e, sanglaudos politika. Tai tiesiog rodo, kad šalis yra skirtingose situacijose pradedamos e, apsarbuoti lėšas. Dabar poveikis šalims donorėms. Čia reikia e, konstruoti modelius 11 valstybių narių ir galų gale apimti visas 27 valstybės narės. Dvi iš jų, Bulgarija ir Rumunija, nepateko į šį tyrimą. Vėlgi simuliuojame finansavimo poveikį e, pagal įnašą į biudžetą ir kūrėme modelį pagal naudą iš priekybos toms e, šalims donoriams iš tos analizės, kurią e, trumpai apibūnau prieš tai. Ir tada suderiname tą poveikį, apibendriname ir padarom išvadas, ar jis buvo teigiamas ar neigiamas čia yra labai svarbu, kad šalis, šalių donorių eksporto orientacija į naudos gavėjų, gavėjas yra labai svarbus. Kitaip sakant, e, Vokietija labiausiai orientuojasi į tas naudos gavėjas, tai yra 18 procentų, tai yra beveik penktadalis Vokietijos eksporto patenka naudos gavėj, į naudos gavėjas. Galima tikėtis, kad Vokietija gauna daug naudos iš to. Luksemburgas ir Niderlandai Jų orientacija yra labai mažai orientuota į priekybą su tomis šalimis, kurios gauna naudą ir tai labai svarbu vertinant poveikį. Kita vertus, naudos gavėjų eksporto orientacija į šalias donorės taip pat yra labai svarbi. Ir čia Ispanija ir Lenkija yra labiausiai orientuotos į 11 šalių donorių, beveik 70 procentų jų eksporto yra nukreipta į tas šalis. Ispanijos atveju e, tai dominuoja prekybas su Prancūzija, o Lenkijos atveju tai yra prekybas su e, Vokietija. Latvija ir Lietuva mažiausiai orientuotos tą kryptimį, nes e, jų prekyba labai daug priklauso nuo prekybos su Rusija, kuri pamažu mažėja Bet žinoma, Rusija nėra šalis donorė, todėl nepatenka į šią analizę. Kitame grafike parodytas poveikis, antrinis poveikis, pradėme nuo Prancūzijos. Yra daug detalių ataskaitoje, kurios yra labai įdomus. Prancūzija patiria didžiausią antrinį poveikį, tačiau nors šie grafikai atrodo labai gražiai, tačiau skirtumai yra iš tikrųjų labai nedideliai. Vokietija patiria tam tikrą neigiamą poveikį, nes jos biudžeto įmokos, įmokos biudžetą nėra kompensuojamos tos naudos. O kai uh, biudžeto įnašai 80 metais nebe e, įskaičiuojami, tai atsiranda gana toks nedidelis pozityvus poveikis. Niderlandai Kaip matėme, ši šalis labai mažai orientuota savo prekyboje į naudos gavėjas. Matome, kad BVP poveikis yra gana neigiamai didelis. Tai yra beveik, beveik vienas procentas. Ta priežastis yra ta, kad Niderlandai moka į biudžetą daug, bet gauna daug mažai naudos iš antrinio poveikio per prekybą. Tai gali pasikeisti ateityje, nes gali pasikeisti prekybos orientacija kai padidės priekyba su e, šalimis naudos gavėjomis. Taigi, poveikis yra labai skirtingas. Taigi, kokios yra mūsų išvados? Dėl naudos gavėjų paklausa yra susijusi su įgyvendinimo laikotarpiu, taigi bet kokia ataskaita, kuri sustotų tiesiog 2008 m. gruodžio 31 d. būtų klaidinanti, nes poveikis tom šalims yra susijusi su paklausos puse. Ir reikia analizę tęsti į laikotarpį po programavimo laikotarpio, kuriam, apie kurį kalbame. E, naudos investicijų graža gali labai skirtis įvairiose šalise dėl struktūrinių skirtumų e, ekonomikoje. Bet Taip pat tie skirtumai gali atsirasti dėl veiksmingumo klausimų vienoje ar kitoje šalyje. Tuos e, dalykus įvertinti yra labai sunku, nes iš esmės jie yra kiek kokybiniai. Mes matome kiekybinius, kiekybinį poveikį, kiekybinius rodiklius, tačiau labai sunku yra įvertinti tai, kas kūrė sanglaudos programas ir ar jos buvo parengtos optimaliai ar ne, kas tai padarė geriau, kas blogiau, kas įgyvendino politiką veiksmingai ir efektyviai, o kam buvo e, kilę problemų e, suderinant visas sudėtingas procedūras reikalingas absorbuoti lėšoms. Sanglaudos išlaidos padidina paklausą importui tose naudą gaunančiose valstybėse įgyvendinimo e, laikotarpiu. Tai yra didžiausia nauda e, šalims donorėms. Importo paklausa lieka didesnė naudos gavėjose jau pasibaigus programoms. Tačiau poveikis e, grinajam prekybos balansui tampa pozityvus. Tai yra vienas iš E, struktūrinių fondų panaudojimo e, poveikių yra tai, kad jūsų eksportas padidėja ir konkurencingumas padidėja. E, grinųjų donorių orientacija priekybos prasme daro poveikį antriniam poveikiai. Taigi orientacija gali būti čia atsakinga. Na, dabar poveikis e, šalims donorėms. Poveikis BVP yra neigiamas, bet grinasis poveikis yra svarbus, nes Vokietija, e, Vokietija e, šie dalykai gali susibalansuoti įvertinant viską positive, but as we saw, is very affected by trade orientation. Jeigu pasižiūrime priekybos e, dalykus ir antrinę naudą, tai yra naudinga, išskyrus gal e, Baltijos šalis, kurių priekyba nukreipta į Rusiją. Kadangi priekybos integracija su donorėmis nėra užtikrinta, kai kur e, nauda nėra tolygi. Dabar poveikis užimtumui donorėse panašu kaip ir poveikis BVP, bet netokio masto. Poveikio, poveikio mastas e, nėra labai didelis, kadangi ES biudžeto įnašai yra maži jeigu pasižiūrėsime į visą BVP, pavyzdžiui, pusę procento BVP yra Vokietijos įnašas į ES biudžetą, o e, viešosios išlaidos, pavyzdžiui, gali šalies viduje sudaryti iki 40-45 procentų BVP. E, įnašai e, yra susijęs su e, prekybos balansu ir turi teigiamą e, poveikį prekybos saldo. Jeigu pasižiūrėsime į pasiekmes, tai grinosioms donoriams jos yra teigiamas. Grinųjų pinigų srautai beje yra neigiami nes e, tai yra susiję ir su privačiu sektoriumi. Dėl e, mikro poveikio e, viešųjų pirkimų kontraktai e, šalims donoriams, mes e, matome, kad čia yra apčiuopiama nauda ir žiūrėjome į tą klausimą, bet pasižiūrėjome, kad rangovai e, turi labai sudėtingus tarimus tarp su, su subrangovais šalyse gavėjose. Galutinė nauda e, donoriams nėra labai aiškiai apibriešta. E, tyrimai Europos nacionalinių ir regioninių mastų parodė, kad 2006 metais tuo biudžeto laikotarpiu nebuvo surinkta pakankamai duomenų ir mus tai nustebino. Taigi mes negalėjome atsakyti į labai tvirtai šį klausimą dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai klausimas susijęs su labai sudėtingais dalykais Antra, niekas nepagalvoja, kad reikia dėl to surinkti duomenų, dėl mikropoveikio. Aišku, gal tai susijęs su finansiniu konfidencialumu, dėl to, kad komisija nenorėjo į įmonių lygmenį kištis, bet rezultatas yra toks, kad ne, negalime. Uh, aiškiai pasakyti apie mikropoveikį. Uh, Pabaigai keletas rekomendacijų. Mikroanalizė yra pagrįsta rezultatais, kurie susijęs su gražos ir išlaidų analize. Mes e, matome, kad su viešuoju sektoriumi tai nelabai susiję. Mes visi trys e, daug dirbame šioje srityje ir nematėme, kad viešoje erdvėje būtų naudos išlaidų analizė atlikta ir apmaudu, nes e, tai yra tarsi kažkoks planavimo šaltinis poveikis, apie kurį nekal, nekalbama. Atliekant analizę taip pat labai sunku kalbėti apie veiksmingumo dalykus tam, kad įvertintume, kaip šalis gerai planuoja dėkti sanglodos politiką bet mes žiūrėjome tik tai į sanglos politiką ir tai apribojo mus. Galbūt reikia patirinėti sanglotos politikos sąveiką su bendraja rinka, ekonominė ir pinigų sąjunga, kadangi šalis naudos gavėjos palaipsniui pereina prie eurozonos. Šios jėgos keičia aplinką kurioje funkcionuos naudos gavėjos ir tikriausiai nauda tom šalims dar sustiprės, kadangi jos galės geriau veikti integruotoje Europos rinkoje. Paskutinis dalykas. Mūsų buvo paprašyta pažiūrėti į šeš, 2006 metų biudžeto laikotarpį Ispaniją, Portugaliją, e, Graikiją ir Airiją E, naudojasi sanglaudos e, politikos lėšomis pagal tą politiką nuo 99 metų. Beveik visas darbas mūsų laik, žiūrėtų laikotarpiu tose šalyse buvo tik tai programų ir projektų tasa. O dėl 7-13 metų naujoms valstybėms narėms atsiras naujų veiksnių, kadangi jos pereis nuo pirmos 2006 metų programos prie dabartinio laikotarpio. Mūsų nuomonė, šios programos turi būti vertinamos e, kaip bendros programos, o ne administracinių požiūrių atskiros, nes tai yra labai dirbtinis padalymas. E, Aš tikiuosi, kad jūs pasižiūrėsite, turėsite galimybę pasižiūrėti išsameu, atidžiau į mūsų darbą, o aš jums pateikiau tik tai trumpą apibendrinimą. Labai ačiū. E, dabar padiskutuosime. Prašom. Norėčiau klausimą pateikti. E, dėkoju Jums už Jūsų ekspoze, jis buvo labai įdomus. Tikriausiai jūs puikiai žinote, kad dabar sanglaudos politika sulaukia iš e, įvairių institucijų kritikos. Ir e, jeigu matome, išlaidų gražos analizę, tai įdomu, kokį tai turi poveikį. Jūs e, kalbėjote apie skaičius, kuriuos galite pateikti mums. Ir aš dabar noriu paklausti jūsų, ar galima būtų mums pasinaudoti tais duomenimis, ar yra kokia nors institucija, kuri turėtų informacijos, kad leistų mums ją turint žengti toliau. Uh, mums reikia užsitikrinti skaidrumą. Jeigu pasižiūrėsime į tuos esminius analizės elementus, tai pamatysime, kad e, sanglaudos fondai lėšos turi tiesioginės įtakos teritorijoms. Ir noriu paklausti, ar galime gauti tų aiškių duomenų, kurie mums būtų naudingi. Galbūt jūs pateiktumėte mums pasiūlymų, kur uh, galima rasti tokios informacijos. Labai ačiū. Man atrodo, turime kalbėti apie du dalykus. Čia pirmiausia, kaip dėl tos išlaidų gražos analizės, kaip, kaip gaunami, gaunami rezultatai, koks yra poveikis ir kaip tai veikia struktūrinė politika ES mastu krizės laikotarpiu. Manau, kad e, kolega John Bradley jau apie tai kalbėjo. Išlaidų ir naudos analizė yra labai svarbi tam, kad mes pamatytume, koks yra rezultatas. Jeigu kalbame apie 50 milijonų eurų dideliam projektui, tai automatiškai analizė e, atliekama komisijos mastu ir Europos investicijų bankas taip pat suvaidins savo vaidmenį tam, kad padėtų atlikti vertinimą, galvojant apie ateities perspektyvą. Ir tai yra svarbu priimant atitinkamus sprendimus. Bet e, tie dalykai nėra viešai skelbiami, o kai, tai, kai kas yra vieša, tai ar galima sakyti, kad naudos išlaidų dalykai E, padės vertinti tai, ar reikia kažką įdėkti ar ne. Aišku, informacija egzistuoja, bet kaip ją gauti, tai e, reikia galvoti apie atitinkamas procedūras, organizacinės, administracinės. Ir parlamentas turėtų čia dirbti tiesiogiai su tam tikromis institucijomis. E, naudos išlaidų analizė atliekama visų svarbių projektų atžvilgių. Taip pat yra įdomu pasižiūrėti į priemonės veiksmus planavimo laikotarpiu, taip pat į užimtumo augimo aspektą. Ne visuomet tai daroma kartais E, tik tai apie tai e, pagalvojama per tarpinės peržiūros. Pavyzdžiui, Arijoje, Vokietijoje tai buvo reikia, tiksliau, Airijoje ir Vokietijoje nuo pat pradžių žiūrima užimtumo augimo veiksniai, bet tai nėra standartinis dalykas. Reikia, kad žmonės iškart e, galėtų žinoti, kokį poveikį kažkas turės augimui ir užimtumui. Bet, kaip sakiau, tai nėra standartinė procedūra. Aš galiu atsakyti taip, bet jeigu galvosime apie krizės poveikį, tai galbūt John galės čia pasakyti savo nuomonę. Tokie kaip jūs, parlamento nariai, visada turi daryti kažkokį tai kompromisą. Jūsų prievolė stebėti, kaip vykdomas anglodos politika, bet turės būti užtikrinama ir ekonominė politikos nauda ir jos tinkamas vykdymas. Kaip šiandieną ryte sakiau, tam tikros struktūrinių fondų administravimo taisyklės tapo tokios sudėtingos, kad verčia valstybės narės ir regionus imtis tokių projektų, kuriuos lengviau yra parengti, bet nebūtinai tie projektai yra naudingesni paramos gavimo prasme. Dar vienas dalykas, kad, kaip pasakiau, reikėtų žvelgti į viską ir per kitą prizmę. Ir labai įdomus yra du atvejai, kai buvo stengiamasi dirbti labai sąžiningai rengiant tarpinės peržiūros programas. Tai buvo nacionalinė iniciatyva, bet mano šalyje tokios iniciatyvos buvo imtasi taip pat ir Vokietijoje ir ta, tos programos buvo staigiai uždarytos. Ir kažkokiu būdu nacionalinės vyriausybės staiga suvokė, kad iš, tas žingsnis yra teisingas. Bet visiškai nesu tikras, sako kalbantysis, kad uh, Bruselis pageidautų labai aiškių ir skaidrių taisyklių. Būkim sąžiningi, ne tik tai dirbdami namuose, bet ir tarp valstybinių lygių. Jeigu aš labai atvirai pasakysiu, kur absoliučiai beviltiškai buvo paleisti vėjais pinigai Airijoje, tai aš bijau, kad parama gali būti nutraukta. Todėl toksai absoliutus atvirumas šiuo atveju nėra labai naudingas. Lenkijosgi atveju, sakykime, administravimo taisyklės yra siaubingai sudėtingos ir dėl to tiesiog neįmanoma išvelgti, kokiuose sritise būtų įmanoma geriausiai panaudoti mokesčių mokėtojų ir šalių donorių pinigus tam, kad jos gautų didžiausią gražą. Bet aš manau, kad mano kolega galėtų pratesti šią mintį. Norėčiau patvirtinti, kad tai, ką sakė kolega, viskas teisinga. Iš tiesų, visai bereikalingai biurokratiškai komplikuojamas gyvenimas paramos gavėjams. Ir pavyzdžiui, Lenkijai. Lenkija negalėjo pasinaudoti labai stambiomis paramos sumomis ir iškilo tada automatiškai lėšų įsisavinimo klausimas, bet visa tai susiję su tam tikra parengta metodologija. Taigi, kokios pasiekmes Išvadą galima daryti tokią. Galimybė pasinaudoti bendrijos lėšomis nebūtinai egzistuoja praktikoje, todėl kad reikalinga užpildyti šimtus puslapių dokumentų, žymėti įvairius laukelius, teikti atsakymus. Ir tai kelia rimtų sunkumų. Todėl stengiamasi e, imtis tų projektų, kurių finansavimas beveik užtikrinamas ir kurių dokumentus lengva sutvarkyti, kurie nėra padidintos rizikos projektai ir kuriuos lengva programavimo požiūrių sutvarkyti. Ir dar viena papildoma mintis, kurią norėčiau pasidalyti. Mes bandėme išsiaiškinti, kiek įdedama darbo ir kiek, pavyzdžiui, projektų vykdo ne Lenkijos įmonės. Mes padarėme grinai statistinio duomenų dėliai. Ne visada yra beje lab, lengva. Ne visada yra lengva įvertinti e, gaunamą naudą, nes 14 procentų projektų vykdo e, ne Lenkijos įmonės ir tai sudaro nemažą lėšų dalį. Tada reikia žiūrėti, kokių valstybių narių įmonės vykdo tuos projektus. Dar kitas dalykas yra rangovai ir subrangovai. Tai irgi labai įdomus elementas. Tačiau kaip tai analizuoti? Pavyzdžiui, galima pasižiūrėti, kokie konsorciumai, kokie tarp valstybiniai konsorciumai vykdo projektus ir ar juose dalyvauja Lenkijos įmonės. Tokiu būdu galima geriau suvokti, ar projektus vykdo nacionalinės įmonės, ar jų vykdymas atitenka kitų valstybių narių partneriams. Dabar dėl išlaidų ir ekonominės naudos analizės buvo minėta 250 milijonų eurų suma ir minėta, kad apie 50 milijonų eurų paprastai yra stambus projektai. Bet reikėtų pažiūrėti, koks, kokia yra vidutinė projekto vertė, nes yra labai daug projektų, kurio ribinė vertė nedidelė ir juos galima e, priskirti mikroprojektams. Kai kuriais atvejais įmanoma priskirti ir makroprojektams. Todėl reikalinga atskirti šiuos dalykus, projektinės vertės dalykus egzistuoja įvairios duomenų bazės. Bet paskirstant, priskiriant projektą vienai ar kitai kategorijai, labai svarbu vaidmenį vaidina atitinkama metodologija, nes tik tada galima su tikėtis praktinio aiškaus vaizdo. Toliau ponas Akrasakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pateikti pasiūlymą. Nežinau, ar kolegos man pritars. Man regės, mes ką tik dar kartą įsitikinome, kokį koks naudingas buvo pastarasis pranešimas ir kiek daug sužinojame apie, pavyzdžiui, lėšų įsisavinimo galimybės ir taip toliau. Nebejotinai reikia kelti toliau tolesnius klausimus, kad galėtume daryti tvirtas išvadas. Bet pirminė išvada būtų tokia. Aišku, aš skatinčiau mūsų svečius panalizuoti pasirašomas sutartis ir atitinkamai daroma poveikiai. Jūs pateikite tam tikrus skaičius, kad 14 procentų atitenka užsienio bendrovėms. Kaip tą skaičių aiškinti? Ar tai daug ar mažai? Bet kitą vertus reiktų pasižiūrėti, kokioms bendrovėms atitenka projektų vykdymas. Ar tai stambus projektai, ar smulkus projektai. Kokius apimtis tų projektų. Kitas dalykas. Tai Graikijoje egzistuoja tam tikrai duomenis surinkti per atliekamus tyrimus ir jie rodo, kad ne tik tai paramos gavėja gauna naudos, valstybė donorė taip pat stengiasi gauti naudos ir nereikia šio pamiršti. Negalima visko supaprastinti iki duodų ir imų formulės. Todėl noriu paklausti štai ko. Kokiais kriterijais reiktų vadovautis ypač įvertinant po įgyvendinimo stadijos projekto duotą naudą. Naudą augimui apskritai ir užimtumui konkrečiai. Man regis, mes bandome išanalizuoti tuos saliginius gerbuvio lygius, bet gal labai naudingų rodiklių būtų uh, vieno darbuotojo našumas. Galiausiai, jūs sakėte, kad 50 procentų projektų vykdomi infrastruktūros srityje, 35 žmogiškasis kapitalas ir likusieji procentai tenka gana sudėtingiams projektams. Tačiau būtų įdomu išgirsti apie infrastruktūrinių projektų susiskirstimą, kur konkrečiai keliauja lėšos, kokius regionus, kokia yra proporcija ir ar įmanoma paspartinti kelią nuo lėšų skirimo iki projekto įgyvendinimo. Pirmininkas, gal norėtumėte atsakyti šį klausimą? mes e, pateikėme rezultatus pagal kiekvieną valstybę narę, tam tikrą prasme, bandydami parodyti, kad, sakysime, A valstybėje narėje, sakysime, Graikijoje gamintojai išlošia daugiau, nes naudojamas įvairiais makro rodikliais ir galima pasakyti, kad sanglaudos politika Graikijai duoda naudos. Bet visa tai yra tik tai dalinis aspektas, jūs pats tą pasakėte. Sanglauda kaip po tokia yra labai plataus taikymo sritis ir keičiantis Europos Sąjungai, nebejotinai keičis, keitėsi ir gavėjų bei mokėtojų vaizdas. Sakyti, kad um, valstybės narės donorės negauna absoliučiai jokios naudos, grinos naudos nebūtų teisinga, nes net ir tada, jeigu ES ekonomikai apskritai nedaromas teigiamas poveikis, reikia galvoti apie bendrą atsvarų vaizdą. Dabar, jeigu mes pažiūrėsime plačiau, tai pamatysime, kad tyrimas parodė, kad praėjusio šimtmečio devintajame dešimtmetyje sanglaudos fondų panaudojimas labai išsiplėtė ir ne tik tai skirtumams, bet ir įvairoviai išlaikyti. Ir tokiu būdu išvelgėme tam tikrą paradoksą. Pavyzdžiui, galime pasinaudoti Lenkijos variantų. Lenkija, sakykime, labai greitai augo, jos BVP vienam gyventojui augo labai sparčiai, daug greičiau negu ES vidurkis. Bet nebūtinai tai reiškia, kad toks BVP augimas apėmė visus Lenkijos rajonus. Taigi klausimas labai platus. Ir sunku būtų pasakyti, kaip atsižvelgiant į tokius skirtingus rodiklius turėtų reaguoti Europos Sąjunga. Aš manau, kad parlamente gal reikėtų svarstyti šios dalykus, o ne ekonomistams. Čia labiau tinkama vieta būtų tokiai diskusijai. Kitas dalykas, netgi jeigu kai kurie regionai išlošia daugiau negu kiti, vis tik tai regionai, kuriuose augimas lėtas, plėtra lėta, išlošia daugiau, nes nepamirškite, atsiranda dar ir migracijos srautų poveikis. Ir Airija čia galėtų būti labai geras pavyzdys. Į Airiją, pavyzdžiui, plūdo migrantų srautai iš skurdesnių ES regionų. Toliau santykis tarp infrastruktūros žmogiškojo kapitalo ir kitų visų projektų. Iš tiesų, Europa kenčia nuo šios problemos, nuo tokio netolygaus pasiskirstimo. Ir jeigu pasižiūrėsime į airinios infrastruktūrinės programas 93 metų, tai tada Airija siūlė laikotarpį nuo 89 iki 93 žmogiškajam kapitalui skirti 45 procentus lėšų. Ir išleista buvo kažkur apie 35 procentus lėšų. Kita vertus, Portugalija išleido labai nedaug žmogiškiesiems ištekliams stiprinti ir daugiausia lėšų skyrė infrastruktūros plėtotai ir Portugalijai tai davė naudos, atsirado greitkeliai, kurie davė naudos. Taigi toks pasirinkimas ne visuomet grindžiamas labai aiškiais rodikliais. Ir kartais pasirinkimas neduoda labai didelės apčiopiamos ekonominės naudos. Bet pasirinkimas priklauso nuo požiūrio, kaip integruotis ES bendrąją rinką. Pavyzdžiui, naujųjų valstybių narių atveju žinome, kad žmogiškasis kapitalas jam skiriamas jis apskritai yra labai geras, nes jeigu pažiūrėsime įsilavinimo rodiklius Lietuvoje, Lenkijoje, standartas įsilavinimo yra labai aukštas, daug aukštesnis negu, sakysime, Airijos darbo jėgos. Taigi, faktiškai žmogiškųjų išteklių požiūrių potencialas tuose šalise buvo didžiulis, o infrastruktūros požiūrių gal buvo protinga į ją investuoti, nes anksčiau infrastruktūra buvo plėtojama pagal centralizuotą planą ir ne visada buvo vienodai plėtojama. Bet iš tiesų šis klausimas yra įdomus ir vertas tolesnės analizės. Ačiū dabar ponas Pastenaro. Jūsų tyrimai atrodo labai svarbus, labai detalus, tačiau aš nesu ekonomistas. Ir vien tik tai remiantis tą statistiką, kuri buvo pateikta santykiais tarp donorų ir paramos gavėjų. Vien tai atrodo, na, nėra išsamus vaizdas ir gali pasirodyti prieštaringa. Aš norėčiau pakalbėti apie realybę, kurios ekonomistai kartais nepastebi. Na, aš nesu ekonomistas, bet kartais vakarais skaitau knygas apie ekonomiką ir santykiai, man atrodo, tarp donorų ir naudos gavėjų yra sudėtingesnė. Sudėtingesni. Sanglaudos politika gali būti naudinga visiems daug daugiau, negu tai pademonstruoja šis tyrimas. Aš remiuosi e, darbų parengtų ekonomistų, kurie sako, kad pirmoji e, dešimto dešimtmečio ekonominė krizė rytų Europoje Jos buvo išvengta dėl, e, e, dėl ES plėtros, kai buvo priimtos dešimt naujų ekonomiko, kurios pateko, gavo prieigą į vakarų rinkas ir e, tai buvo naudinga tiek joms, tiek, tiek vakarų šalims. Dar vienas dalykas paramą gaunančiosios šalis, šalis, kurios gauna finansavimą iš sanglaudos fondų, e, didžiausiai suinteresuotos šalis, tai yra bankai, investicijų bendrovės. Tai yra bendrovės, kurios, kurių kapitalas iš, yra, yra iš šalių donorių, nors nes jos yra bendrovių šalise donorėse e, filialai ar dukterinės įmonės. Taigi tai vėlgi naudinga yra tiek, tiems, tiek vieniems, tiek kitiems. Jeigu pažvelgsime į dominuojančią sutarčių sistemą, daugiausia sutarčių kai kalbama apie didelio masto projektus, pasirašoma su bendrovėmis arba dukterinėmis įmonėmis bendrovių iš šalių donorių. Dar kartą, tai pasirodo besą naudinga abiem pusėms. Na, praktikoje galbūt taip nėra, bet apskritai bankinėje sistemoje, bankinė sistema nesižvelgia į sanglaudos politiką, bet daugelį šalių bankinės sistemos, kurias prižiūri e, centriniai bankai e, šalise donorėse, tai galbūt nėra visada gerai krizės metu. Taigi Tai gali būti ir naudinga, tačiau gali kilti ir spekulacijų valiuta, kaip pavyzdžiui Lenkija, Vengrija ir panašiai. O tą spekulaciją sukuria ne vietiniai bankai, o užsienio bankų filialai. Na ir pagaliau. bendrovių perkelimas iš šalių donorių į naudos gavėjas šalis paprastai vyksta siekiant sumažinti išlaidas atlyginimams ir tai leidžia bendrojams išlikti konkurencingoms Europos ir tarptautinių mastų. Pateiksiu klasikinį Volkswageno, Renault ir Škodos pavyzdį. Renault patyrė didžiulį augimą. Jiems pavyko tai padaryti dėl to, kad jie perkelė gamybą į Rumuniją. Išlaidos e, darbo atlyginimui tenai e, gamybos išlaidos buvo mažesnės ir negalima tokių veiksnių, tokių faktų paneigti. Taigi augimas įmanomas remiantis sanglaudos politiką, galima sumažinti skirtumus tarp e, paramą teikiančių ir gaunančių šalių ir tai yra labai svarbu užtikrinant Europos ekonomikos išgyvenimą. Tai yra vienintelis būdas, kaip galime išvengti didelių skirtumų. Jūsų statistika ir jūsų tyrimas yra tarsi kaip ir kvietimas tęsti sanglaudos politikos vykdymą, o ne keisti ją taip, kad visas, visas dėmesys atitektų vien tik tai konkurencijai. Dėl to skirtumai tarp šalių tik padidėtų. Ačiū. Ačiū už labai įdomias pastabas. mėly kolegos. Sužinojau, kad vokiečiai, prancūzai, olandai turės padvigubinti ar patrigubinti savo įnašus į sanglaudos fondą. Ir Niderlandams būtų tik tai geriau, jeigu taip įvyktų, tai aš sutinku su jumis, kai jūs kalbate apie bendrovių perkelimą į kitas šalis. Taip. Rumunijoje galbūt viskas ir gerai. Tačiau jeigu kalbėsime apie įmonių perkelimą, tai ši tema yra labai jautri kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Prancūzijoje. pirmininkė, norėčiau pasiūlyti šiam komitetui idėją, kuri galbūt būtų naudinga ir įdomi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti trims prelegentams, nes jų darbe yra labai daug naudingos informacijos. Žinoma, jų išlaidų ir naudos analizė yra labai gera, tačiau kai kalbame apie sanglaudą, kalbame ir apie solidarumą. Solidarumą Europos naudai. Ir šiame komitete šias idėjas mums daugiausiai ir tenka ginti. Žinoma, aš e, jūsų nekritikuoju, tačiau norėčiau pateikti analogiją su vystimosi politika. Pavyzdžiui, Ispanijoje Na, nors galbūt nereikėtų kalbėti apie atskiras šalis, tačiau Ispanijoje ši politika sudaro 5,5 procento ir daug lėšų skiriama vystimosi politikai įvairiose šalise vykdoma daug projektų, pavyzdžiui, Argentinoje ir E, tie projektai vykdomi nebūtinai tose šalise, kur, kur joms e, reikia tokių projektų labai skubiai. Mes bandome diversifikuoti savo vystimosi politiką. Kalbame apie šalis, kurios vystosi, kurios turi problemų, kurias reikės spręsti. Taigi, aš noriu pasakyti, kad mes visos šalis kartu turime prievalę pateikti globalios anglodos politikos apibriešti. Ir tam reikalingas visų šalių solidarumas, ar tai būtų šalis donorės ar naudos gavėjas, paramos gavėjas. Šiuo metu tai nėra akivaizdu, bet galbūt po 10-15 metų turėsime daug vieningesnę Europą, kuri gins tokią sanglaudos politiką ir Europos parlamentas, šis komitetas, kuris yra demokratiškai išrinktas piliečių, turėtų e, tokias idėjas, tokią plačią sanglaudos politiką ginti. Labai ačiū. E, labai ačiū. Ponas Pretlis labai deramai pastebėjo tam tikrus dalykus dėl Lenkijos ir Airijos. Lenkija buvo išskirta kaip šalis artėti prie ES vidurkio pagal BVP, bet yra regionai Lenkija, kurie, kuriems sekasi praščiau. Ta galima pasakyti ir apie kitas šalis. Jūs taip pat minėjote Airiją. Airijos pietus. E, žinome, kad iš ten e, daug žmonių išvyko į rytus, pavyzdžiui, į Dubliną. Ir e, panašiai buvo kituose regionuose. Man atrodo, kad reikėtų regionus šalyse iš naujo suklasifikuoti. E, reikia, nežinau, ar tai galima padaryti parlamento lygmenių, gal reikia kalbėti su komisija dėl to, nes pavyzdžiui, ne tik Airijos atveju tai aktualu, bet ir kitose šalyse. Paimkime pavyzdį, kai kur e, atlyginimai labai aukšti, penelgi aukšti, valstybės išlaidos nebekontroliuojamos, e, darbo vietų mažėja ir reikia dabar kažkaip e, žiūrėti, kaip su e, kur rasti pusės milijardo pusės milijardą biudžeto problemams spręsti. Ir dar ir nepamirškime žmonių įsiskolinimo kažką iš tikrųjų reikia daryti, pirmiausia, regionams, kurie netenka darbo vietų, iš kur žmonės važiuoja. Pavyzdžiui, iš Limeriko Airijoje labai daug žmonių išvyko dėl to, kad gamyba buvo perkelta į Lenkiją. E, dėl bendrovė būtent pastraukė iš Limeriko ir, ir, ir perkelė savo veiklą į Lenkiją. Mes už tai turime pagalvoti, ar nereikia pasižiūrėti iš naujo į regionus, kurie kenčia. Gal net pamastyti apie mini regionus regionuose, pavyzdžiui, technologinius parkus ar e, pramonės parkus, centrus, nes, pavyzdžiui, Šianone, Airijoje galbūt galime galvoti apie tam tikras galimybės apie 12 tūkstančių darbo vietų. Ir, pavyzdžiui, Limerike ar dar kitur taip pat galima būtų taikyti kitas priemonės, jeigu būtų pakeista klasifikacija. Mums reikia žiūrėti tuos dalykus, reikia pasitelkti vaizduotę ir daugiau lankstumo. Pirmiausia, sprendžiant problemas, kurios kyla dėl nemalonių ekonominių situacijų ne tik Airijoje, bet ir Europoje, kai e, kurios sritis labiau kenčia negu kitos jeigu, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Prancūzija, e, Vokietija, Anglija išbris iš krizės, tai bus gerai visiems, bet palūkanų normos taip pat padidės ir tai dar pagilins problemas e, žmonėms ir regionams. Aš tokius klausimus norėjau iškelti jums, norėčiau, kad jūs juos pasižiūrėtumėte ir sureaguotumėte. Ačiū. Ne... Ponas Ontit. Labai ačiū. Už e, jūsų mintis. Daug iš jų e, yra platesnės negu mūsų tyrimo objektas, tyrimo objektas. Mes turime galvoti apie platesnį mastą Europos kontekste, ne, apie, ne tik apie siaurus ekonominius dalykus. Ir visi e, suvokia, kad mes ma, žiūrime į plačius socialinius klausimus, ekonominė konvergencija čia yra tik maža viso paveikslo dalis. Mes tai visi suprantame, bet nereikia ir pamiršti to dalyko. Europos struktūrinės politikos įgyvendinimas vyksta tam tikrame kontekste, kuriame vyksta integracija po to, kai vyko plėtra. Dabar jau nebėra pastarųjų metų pastaraisiais metais sunkumus kėlusių prekybos kliūčių. 2001 metais jau buvome sukūrę laisvosios prekybos zoną. Šis procesas tęsiasi įstojus naujoms narėms ir toliau naikinant kitus prekybos barjerus. Ir matome, kad Nuo 2004 metų užsienio e, prekyba e, tarp senųjų ir naujų valstybių narių padidėjo, tai yra gana e, nemažai nusistebėjimo keliantis dalykas. E, Europos struktūrinė politika turėjo poveikio integracijai, o mūsų vienas iš uždavinių yra pademonstruoti struktūrinės politikos indėlį šiame kontekste ir parodyti, kaip ji prisidėjo spartinant sanglaudą. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad mes savo tyrimę žiūrėjome į įgyvendinimo etapą ir į etapą po įgyvendinimo ir darėme skirtumą tarptų dalykų. Tai rodo, kad ekonominės konvergencijos ilgalaikis poveikis, pavyzdžiui, augimui, našumui, užimtumui yra susijęs su struktūrinė politika vykdyta antraisiais šeštaisiais metais. Tai yra bendro vaizdo dalis, bet labai svarbi dalis. tokie dalykai vyksta integruotoje ekonominėje erdvėje, kur ta integracija vis intensyvėja. Mes taip pat žiūrėjome į dinamiškus aspektus, juos reikia akcentuoti. Ir manau, kad mes turime žiūrėti ne tik į poveikį, taip pat svarbu žiūrėti į teritoriją, kuri vis labiau tampa integruota ir galvoti, kaip galime priderinti Europos struktūrinę politiką prie jos ir užtikrinti, kad tai taptų Europos integracijos projekto tikrų ramščių. Bet negalime žiūrėti į tai izoliuotai, kaip dažnai, kad būna. Turime į tai žiūrėti kartu su vidaus rinkos idėja, su valiutų sąjungos idėja ir svarbu suprasti, kad mes galvojame ne tik apie pagrindinių sąlygų pasikeitimo, bet ir pačios politikos pokyčių, į tai reikia atsižvelgti. Galbūt dar paskutinis dalykas dėl struktūrinio fondo lėšų ir e, pasiskirstimą tarp e, ekonomikos atskirų sričių, sudėtinių dalių. Viskas priklauso nuo ekonominio išsivystimo lygio nuo to, kaip ištekliai yra naudojami. Pavyzdžiui, jeigu skatinami moksliniai tyrimai ir plėtra išsivyščiusiuose valstybėse, labiau išsivyščiusiuose valstybėse ar mažiau išsivyščiusiuose. Kai kurios šalis turi puikų žmogiškai kapitalą bet neturi pakankamos infrastruktūros tam, kad pasiektų gerų rezultatų. Jos turi turėti galimybių pasinaudoti Europos gamybos galimybėmis ir kuo geriau jūs tą padarys, tuo geresnės bus Europos augimo perspektyvos. Tačiau Mes turime galvoti ir apie technologinį aspektą besivystančiose šalise. Senesnėse valstybėse narėse technologinė patirtis per, iš jų perdodama naujoms valstybėms narėms ir tai yra uh, suderinamas su žmogiškaisiais ištekliais, kad būtų galima užtikrinti konkurencingumą tartotiniu mastu. Pirmasis etapas yra ne naujos technologijos, pavyzdžiui, automobilių pramonėje, bet turimų technologijų panaudojimas ir jų perdavimas toms kitoms šalims. Tokiu būdu jos galės prisivysti prisivyti kitas ir galiausiai atsidurti tokioje padėtyje, kur galės geriausiai pasinaudoti rinkos galimybėmis, pasirinkti svarbu yra teisingas priemonės. Aišku, kiekviena šalis e, turi pasirinkti savo priemonės, e, prisitaik, prisitaikydamos prie savo situacijos. Ačiū Jums už pastabas. Kolegoms suteiksiu žodį po minutės, bet dabar paskutinis klausimas. Pirmininkė. E, profesorius iš Vokietijos, profesorius Untit, e, pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Aš parlamente dirbu pirmą kadenciją, man buvo labai įdomu išklausyti prezentacijos. Iš to, ką jūs šiandieną pasakėte ir iš to, ką aš sužinojau pasižiūrėjęs į dokumentus, kurie buvo mums pateikti, galiu pasakyti, kad džiaugiuosi jūsų požiūriu. Kalbu apie tam tikrų uh, e, sanglaudos politikos uh, aspektų poveikio šalims donoriams. Vienas dalykas yra ekonominis Jūs taip pat sakote, kad turime žiūrėti į tai, e, galvodami apie bendrai politinį kontekstą. Aš, kai grįžtų namo, kai manęs rinkėjai klausė, kokį turėjo sangulos politika e, poveikį per pastarosius keletą metų ir dešimtmečių, tai, kai kolega Kortis ką tik pasakė, galiu atsakyti jiems, kad tai yra solidarumas. E, ties, bent jau donoriams, šalims donoriams tiesioginis poveikis toks yra, nes šiaip tas bendras poveikis nebuvo labai didelis. Jeigu pasižiūrėsime paskirstimo raktą sanglaudos politiką, tai daug kur skirtos lėšos turėjo teigiamą poveikį, bet atrodo reiks dar palaukti Kaip girdėjome, Europoje yra dar regionų, kurie yra gavę nemažai išteklių pagal įvairias ES politikos kryptis, bet kol kas dar nėra pasiekiosios tos šalis regionai ES lygmens. Mes turime e, prisiminti Varšuvos e, regioną Lenkijoje, tai yra dinamiška labai e, teritorija, kuri beveik prisivijo ES vidurkį. Profesoriau, tai, profesoriau Unti, tai, ką Jūs pasakėte, yra labai svarbu. Mes turime tuos dalykus inkorporuoti į platesnę Europos dimenciją, neturime žiūrėti atsietai į struktūros, struktūrinę politiką, nes Europa yra daug platesnis dalykas. Ne tik taikos didžiulis procesas, bet ir vidaus rinkos sustiprinimas tam, kad galėtume atremti e, pasaulinės konkurencijos iššūkius. Manau, kad požiūris, apie kurį jūs kalbėjote, turėtų ir toliau būti taikomas. Turėtume į išsameu, atidžiau į tai pasižiūrėti. Bet mes kaip komitetas turėtume labai atsargiai ir rimtai pagalvoti apie tai, kaip sanglaudos politiką pamatyti platesnėme kontekste. Taigi, kaip ir pirmas sakiau, dar kartą dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymą. Ačiū, iš tiesų mes kalbame apie labai ženkles pinigų sumas, kurios pasiekia mus iš valstybių narių donorių biudžetų. Ir nebejotinai įdomu, kam tos lėšos naudojamos. Todėl, manau, reikia žiūrėti abiejomis kryptimis. Solidarumo principas yra geras dalykas, bet visada turime žiūrėti, koks yra šio proceso rezultatas abiejose pusėse. Taigi, Dabar suteiksiu žodį ekspertams, pirmiausia, profesoriui Bradley, o po to a, ponui profesoriui Zaleski, kad jie atsakytų pastaruosius komentarus. Na, labai trumpai apie naudą. Aš manau, kad nauda gal suvokiama šiek tiek kitaip skirtingose institucijose, vienaip Europos komisijoje, kitaip jūsuose. Jūs gal praktiškai labiau žiūrite į viską ir a, jūs ir kolega iš Rumunijos a, iškėlėte vieną aiškę mintį, kad atviresnė prekybos politika ir ta gauta nauda tiesioginės užsienio investicijos daro grįžtamą į poveikį sanglaudos politikai ir aš visiškai sutinku su jumis, nes jeigu panalizuosime dešimt naujųjų valstybių narių, tai mūsų prašė pasižiūrėti, kokia yra e, tarpusavio sąsoje su ES rinkomis. Pavyzdžiui, viešojo o, pirkimų sektoriaus liberalizavimas padarė didžiulį poveikį, sakysime, Airijos ekonomikai. Ir, uh, daugelis valstybių narių tikrai gauna naudą iš tokio atvirumo, iš tos atviros politikos. Kitas dalykas, kad parlamentas visada privalo mąstyti holistiškai ir stengtis panaikinti tas dirbtinės kliūtis, kurios egzistuoja tarp atskirų politikos segmentų. Pona Korteso pastarasis komentaras palėtė platesnį klausimą, ar teisinga linkme žengia ES anglos politika. Jeigu aš teisingai supratau a, išsakytą mintį, tai tikrai reikėtų tada derinti sanglodos politiką su politika, kuri yra skiriama besivystenčio pasaulio šalims. Bet jeigu mes taip darysime, tai tada neabejotinai pasikeis požiūris, jis ta, į sanglaudos politiką ir bus daug švelnesnis. Bet nepamirškite, besivystančiame pasaulyje labai daug yra prarandama lėšų, nes viskas dar priklauso nuo to, kaip lėšas panaudoja besivystančio pasaulio šalių vyriausybės. Čiagi yra ES taisyklės, kurių būtina laikytis, todėl visiškos paralelės išvesti negalime. Nesakysime, pietiniams Saharos pakraščiams, tose valstybės, toms valstybėms yra skiriamos didžiulės pinigų sumos, bet ar jis duoda tokios naudos. O ES anglaudos politika duoda aiškę naudą ir nepaisant to, kad aišku yra prarandami fondai, prarandamos lėšos, bet apskritai nauda yra labai didelė ir ją galima aiškiai įvertinti kai tuo tarpu besivystančių šalių politikai, e, besivystančiom šalims skiriamos lėšos jų teikiamą naudą vertinti labai sudėtinga. Kalbant apie tai, kas išlošia, kas pralošia, tai kolegai iš Airijos atsakysiu labai kruopščiai parinkdamas žodžius. Na, pirmiausia, ekspotencinis buvo Airijos vystimasis šiuo atveju ir buvo siekiama tolygiai vystyti skirtingus rajonus. O tai, kad vienas rajonas labiau atsiliko nuo kito, tai nebuvo absoliučiai automatinis procesas, bet suveikė tam tikros neigiamos, neigiami faktoriai. Tarp prie neigiamų faktorių galima priskirti ir tokį dalyką kaip eismo spūstis, kurios verčia žmonas persikelti gyventi į kitas vietas, nes jiem gyventi tampa nepatogu. Todėl norėčiau pasakyti, kad nereikia kiekvieną kartą užimti ginamosios pozicijos, kai susidurėma su vienokia ar kitokia krize ir sakyti, kad reikia vargingiems, skurdiems regionams skirti daugiau lėšų. Ne visada tai yra geriausias metodas. Tiesiog pasižiūrėkime į Lenkijos pavyzdį. Sakysime, Lenkijoje tie turtingesniai vakarų regionai traukia žmonės iš rytų regionų, o rytų regionams faktiškai reikia visai kitokios anglaudos politikos, visai kitokių tos politikos priemonių, negu kad, sakysime, Lenkijos vakarams. Kita vertus, jeigu palyginsime su greta esančia Ukraina, tai vaizdas bus dar kitoks. Tuo pačiu metu Vidaus solidarumogi principas turi būti išlaikytas. Regioninės pusiausviros sukūrimas yra labai sudėtingas ir subtilus dalykas. Bet tai, kas pavyzdžiui e, pavyksta ar nepavyksta viename regione ar kitame, dar nereiškia, kad nepavyko sanglodos politika, kad jinai yra netinkamai vykdoma. Ačiū labai. Na ir pabaigai suteiksiu žodį ponui Zaleski. Turiu pasakyti, kad mes dirbome sudėtingai ir pagrindinį dėmesį kreipiame į kai kurios dalykus, būtent į grinuosius paramos gavėjus ir grinuosius donorus. Tam, kad galėtume įsiaiškinti, koks yra tarpusavio santykis ir ar tas santykis yra priimtinas. Visiškai akivaizdu, kad sanglaudos fondas neturi būti suvokiamas siaurai vien tik tai per ekonominės naudos aspektą. Sanglaudos politika suteikia geriausias praktinės priemonas šiuolai kiniam veiksmingam valdymui sukurti ypač regionų lygių, tai pasitvirtina ir geriausiai matyti e, teikiama nauda šiuo atveju, kai žiūrime į naujasias valstybės narės. Sanglaudos fondas paspartina tam tikrus procesus, nes norint pasinaudoti Sanglaudos fondo lėšomis reikalinga sukurti tam tikrą administravimo mechanizmą ir priemonės. O kitaip, jeigu tų mechanizmų nebus, to gero valdymo nebus, tai nebejotinai fondai nepateks į vieną ar kitą vietą. Dar vienas dalykas - solidarumas. Mes negalime leisti savo, kad būtų atsisakyta solidarumo. Jeigu jūs, pavyzdžiui, apvažiuosite važiuosite iš Varšuvos į įvairias Lenkijos vietovės, tas, kurios savų laikų buvo stambus tekstilės centrai, pavyzdžiui, tai sužinosite, kad kažkada ten judėjimai buvo labai stiprus, migraciniai srautai buvo labai stiprus ir pasikeitė bendras gyventojų vaizdas. Lygiai tas pats beje buvo savo laikų stebima ir Vokietijoje. Žmonių judėjimas visada vyksta ir jis vyksta per tam tikrą apibrieštą laiką. Kitas dalykas, kad mūsų atveju gal reikėtų galvoti apie ilgesnį laikotarpį ir ateities perspektyvą. Iš tiesų noriu pasakyti, kad analizė turi būti dar labiau visą apimanti, tam, kad būtų galima išvelgti ir pamatyti visus pasikeitimus. Tuo tarpu pasikeitimai yra um, sėkmingi. Ir mes pastebėjome, kaip gamybos vietos juda kaip gamyba keliauja iš vienos vietos į kitą, teikdama atitinkamą naudą. Aišku, yra problemų. Ačiū. Ačiū už tokias baigiamasias išvadas. Tikrai buvo diskusija mūsų labai įdomi, nes jūs um, paaiškinote kai kuriuos struktūrinių fondų aspektus, kaip veikia struktūrinių fondų priemonės. Mes kalbėjome ir gretinome struktūrinių fondų priemonę su tomis, kurios skirtos besivystančio pasaulio šalims ir dar daugelį kitų dalykų. Ir norėčiau grįžti prie vieno komentaro, kurį pasakė daktaras Bradley. Būtent kad šalis donorės gali pasinaudoti kitomis uh, sritimis, kurios duoda labai daug naudos, ir tai yra bendroji ES rinka. Ir Vokietija tikrai gavo labai daug naudos kurią galima įvertinti ir pinigais, tai buvo per 100 tūkstančių, per 100 milijonų eurų. Taigi šiandien Nebejotina viena, kad sanglūdos politika duoda papildomos naudos Europai, bet mes turime dar geriau veikti, kad ta papildoma nauda būtų labai apčiuopiama, bent jau kai kuriuose vietose, ir kad apčiuopiama nauda gautų ir valstybės narės, kurios yra fondų donorės. O dabar leiskite man padėkoti ekspertams, kurie atliko tyrimą ir atvyko šiandieną pas mus ir informuoti jūs, kad kiti mūsų posėdžis vyks gruodžio antrą dieną nuo 15 iki 18.30 valandos, o vėliau